Mėly kolegos, laba diena, siūlyčiau pradėti komiteto posėdį. Prašyčiau visų susėsti ir jau pabaigti tarpusavio pokalbius. Puiku. Pirmas darbo tvarkės punktas tai yra darbo tvarkės tvirtinimas. Kaip balandžio penktą buvo pranešta, mes sukeisime penktą punktą, kur kalbėsime apie demografinius pokyčius ir sanglodos politiką ir jos padarinius tai yra Sariesaje. Pranešimą sukeisime su devintu e, punktu, tai yra penktasis sanglaudos e, pranešimas ir strategija po 2013 metų sanglaudos politikos. Jeigu nėra prieštaraujančių, taip ir patvirtiname pakeitimus. Dabar dėl skelbimų visų pirma, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, kaip visada. Antras punktas. Noriu pranešti, kad balsavus kovo 16 dieną, pirmasis trilogas su ponu, dėl pono Kaslio pranešimo dėl ko, ko, dėl aktyvaus senėjimo metų vyks šį vakarą nuo 18.45 nuolat jūs busite informuojami apie tai, kaip sekasi dėrėtis. Trečias skelbimas tai yra žodinės klausimas ir pasiūlymas priimti rezoliuciją dėl TDO, dėl namų darbininkų. Kaip žinote, turime parengę kompromisinį tekstą ir dėl žodinio klausimo ir dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją dėl šios konvencijos yra penki pakeitimai pateikti žodiniam klausimui ir 61 pakeitimas pasiūlymai priimti rezoliuciją. Reikia pasakyti, kad atsižvelgiant į tai, kokie yra reikalavimai keliami tie tekstam, labai svarbu, kad būtų patvirtinti tie pakeitimai, kad viską turėtumėm jau plenarniai sesijai parengta ir jūs iš karto gausite koordinatorių parengtus tekstus. Uh, Ketvirtas helbimas. Noriu pranešti, kad jūs savo aplankuose rasite pranešimą, kurį parengė sekretoriatas po to, kai mūsų komiteto delegacija nuvyko į e, Jungtinių tautų organizacijų New Yorką. Tai čia vasaro mėnesį tai buvo. Penktas skelbimas. Noriu pranešti. Mm kad vėlgi savo aplankuose rasite vėlgi mūsų mielo sekretariato parengtą dokumentą dėl keitimosi nuomonėmis. su part, socialinių partnerių ir NVO atstovais dėl e, Europos socialinio fondo poveikio Tai yra tai keitimais į nuomonėmis, kurie įvyko kovo 16 dieną. Dokumentai yra anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis pateikti. Ir galiausiai noriu pasveikinti naujus narius, tačiau jų nėra dar, taigi kai tik tai jie prie mūsų prisijungs, tada juos ir pasveikinsiu. Taip pat noriu paprašyti patvirtinti kovo 15-16 dienos posėdžio protokolą. Jeigu nėra prieštaraujančių, tai protokolas yra tvirtinamas. Ir ketvirtas darbo tvarkės punktas Tai yra, turime analizuoti e, Richard Falber parengto pranešimo e, kompromisinius pakeitimus. Čia kalbame apie socialinės politikos išrės e, dimensiją, socialinių normų propagavimą, įmonių socialinę atsakomybę Europoje. Taigi, gerbiamas pranešėjau, iš karto suteiksiu Jums žodį, tik taip, ponė Moran, dar noriu dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, gal tarp jūsų skelbimų buvo ta informacija, tačiau jūs nematėte, kad pakėliau ranką. Tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad regi komitetas patvirtina tris punktus. Rei, tai yra tai, kas patenka į jūsų pirmininkaujamo komiteto kompetencijos rytį. Aš norėčiau užprotestuoti tokią praktiką ir paprašyti, kad jūs sureaguotumėt mūsų visų vardu. Gerbiama pirmininkė, aš atsiprašau, kad jūs nutraukiau. Nieko tokio, gerbiama pranešėja, aš tikrai nežinau apie tai jau iš karto ir įmuosi visų žygių, kad būtų galima sureaguoti. Taip, ponė Bastos yra mūsų pranešėja dėl penktojo pranešimo, dėl. Uh, sanglaudos politikos dėl penktojo pranešimo, taigi labai svarbu iš tikrųjų, kad Ich wollte mich eigentlich erst äußern, wenn Herr Falber sich gemeldet hat. Ich bin Schattenberichterstatterin. Aš esu šešėlinė pranešėja, taigi per anksti paprašiau žodžio. Ai, jūs tik tai gerai užrašom, jūs tada, uh, ponė Kazan, jūs norite kažką pasakyti? The... Taip, ponė. Aš norėčiau kalbėti apie TDO konvenciją dėl darbininkų dirbančių namuose. Jūs sakėte, kad yra patikta daug pakeitimų. Ir mes tą padarysime rytoj vyksančio balsavimo metu, taip? Atsiprašau, gal kalbėjau pernelyg greitai, tai paaiškinsiu šiek tiek lėčiau. Taip. Jeigu dėl visų pakeitimų balsuosime rytoj, tai kils grėsmė, kad pasiūlymas dėl rezoliucijos taps dvigubai ilgesnis. Kai komitetas siūlo pasiūlymą dėl rezoliucijos po to, kai plenarinėme posėdėje buvo užduotas klausimas žodžiu, tai taisyklės kurių aš ne visiškai suprantu, neleidžia parengti pasiūlymą, kuris būtų ilgesnis negu keturių puslapių. Jeigu mes norėsime įtraukti visus pateiktus pakeitimus, tai pasiūlymas dėl e, rezoliucijos, kaip jau sakiau, dvigubai pailgės. Ir to daryti negalima. Taigi koordinatorių posėdėje mes pateikėme e, kompromisinį variantą, kuris yra įtrauktas į jums pateiktus dokumentus, taigi prašyčiau jį išanalizuoti artimiau. Panašiai Beori dalyvavo, tai mes sutikime ir mes susitarėme tada dėl teksto. Kai kurie pakeitimų autoriai atsijėmė savo pakeitimus, kaip kad, pavyzdžiui, aš, um, kiti jeigu jie galvojo, kad tikrai labai jų esminis yra pakeitimas ir ne visiškai įtrauktas, ne visiškai integruotas į e, pranešęs parengtus kompromisus, buvo pakviesti plenarniai sesijai po to jau atitinkamai pasistengti, kad jų pakeitimai būtų įtraukti. Tai tiek. Tai ačiū, jeigu nėra prieštaraujančių. Dabar iš karto suteiksiu e, žodį pranešėjui, ponui Falbr. Já budu stručný, protože jsem na předchozích zasedáních Employment Committee. Kalbėsiu trumpai, kadangi jau ankstesniuose posėdžiuose jau esu išsakęs savo nuomonę apie parengtą pranešimo projektą, taip pat apie pasiūlytus pakeitimus. O dėl kompromisinių pakeitimų mes jau su Veronika sutarėme dėl didžiosios jų dalies. Aš atmečiau vieną Maisner pateiktą pakeitimą ir aš norėčiau pakartoti, kad atmetu tą pakeitimą dar kartą. Ir man nelabai svarbu, jeigu tokia mano nuomonė nebus pritarta. Alors, euh, Madame Messner.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 E, Madame Mesner. Pone Mesner, jūs visiškai teisingai sakote. Tiesiog čia gal jūs čia supinėte tuos argumentus savo paaiškinimuose, kadangi aš jau kalbėjau apie tą darbo atverkės punktą, čia ne apie jį ėjo kalba, o ėjo kalba apie vieną iš mano skelbimų dėl tos rezoliucijos, kurioje mes turė, dėl kurios mes turėsime plenarinėje sesijoje balsuoti. Tačiau jeigu jūs kalbate apie pono Falbro pranešimą, tai tikrai nepergyvenkite, mes elgsimės taip kaip visuomet. Tai reiškia, kad visų pirma balsuosime dėl kompromisų. Jeigu kompromisai bus patvirtinti, be abejo atkris tie pakeitimai, kuriuos tie kompromisai apima. Jeigu kompromisai nebus patvirtinti, tuomet be abejo mes balsuosime taip, kaip yra numatyta mūsų taisyklėse dėl atitinkamų dešimties pakeitimų. Lopes Fantanės. Merci, madame la présidente. Ačiū pirmininkė. Jenom stručnou reakci hledání vyváženosti za každý. Labai trumpai. Pusiausvėros ieškojimas bet kokią kainą mus nenuves prie gerų rezultatų. Euh, <laughs> Kągi, po tokios nuorodos, nežinau, į Bibliją ar kaip, <laughs> vis tik taip vadovausimės diskusijomis, taigi dabar jums, ponė Lapė Fontainė. O con la referencia, o al contrario, quiero dar las gracias al ponente. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau be abejo padėkoti pranešėjai, bet e, pakalbėti apie kai kurios kompromisinius pakeitimus norėčiau taip pat e, pavyzdžiui, kur kalbama apie e, tuos momentus, kur dėl kur yra kažkam tikros kritikos išsakyta pakeitimais bandama sušvelninti um, tas nuostas, tai reikia pasakyti, kad mes puikiai suprantame, jog darbuotojų teisių apsaugos situacija kai kuriuose valstybėse, tarp jų ir valstybėse narėse, kai kuriuose nėra ideali. Uh, Reikia suprasti, kad kartais TDO konvencijos nuostatų nesilaikoma, kaip sako ir pranešėjas. Ir labai svarbu pabrėžti, kad um, be abejo mes pergyvename ekonominės krizės laikotarpį, tačiau negalime atsisakyti Europos socialinio modelio, kuris jau davė tiek daug puikių rezultatų. Nežinau, ar norėtų pranešės dar kažkiek pašvelninti tą pakeitimą dėl Europos socialinio modelio, kad e, FD kolegos galėtų balsuoti už jį, kiek įmanoma, šiaip e, tikrai neprieštaraučiau tokioms pastangoms. Man atrodo, kad vis tik tai tai yra kompromisinis. E, o, tekstas, taigi labai svarbu yra uh, išlaikyti priimtiną tekstą ir dar kartą dėkoju visiems kolegoms. Tai ar teisingai aš jūs supratau, kad bet kokia atveju jūs galėtumėt palaikyti ir dabartinę pakeitimo formuluotę? Taip, ačiū. Pane Ždanoka, po to, kas čia būtų. Yes, thank you. I'm a shadow for, for the Greens. Ačiū, aš esu šešėlinė pranešėja žaliųjų frakcijoje. Šiuo klausimu norėčiau padėkoti ponui Fabul už pademonstruotą lankstumą. Pirmų diskusijų metu jis tikrai nebuvo toks lankstus, bet Strasbūre praėjusią savaitę įvyko labai geras susitikimas. Mes sugebėjome sutarti dėl didžiosios dalies pakeitimų ir buvo pritarta mūsų frakcijos pateiktiems pasiūlymams, ypač noriu paminėti kompromisinį A pakeitimą, kompromisinį F pakeitimą ir kompromisinį G pakeitimą. Iš esmės mes pritarėme pranešėjo pasirinktam požiūriui ir pozicijai. Mes galbūt šiek tiek skeptiškai žiūrime į tarptautinę darbo organizacija. Ir čia norėčiau paminėti F kompromisinį variantą, kuriame komisija ragina skatinti bendradarbiavimą su TDO ir pateikia keletą pavyzdžių, kaip to galima būtų pasiekti. Ir aš tikiuosi, kad kolegos pritars šiam pakeitimui. Sveikinu poną Falbur ir ačiū ponę pirmininkę už galimybę pasisakyti. Pane Cimer. Ja, auch von. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes taip pat pritarėme pono Falbur pasirinktai pozicijai. Na ir kompromisas dar kažkiek atspindi šią liniją šį požiūrį ir vykstant dėryboms dėl kompromiso mes stengiamės, kad atsispindėtų TDO e, teisės aktai ir kad nebūtų susilpninta jų reikšmė. Ir Mūsų pozicija turi būti aiški ir nereikia stengtis e, išreikšti kiekvienos frakcijos konkrečios pozicijos reikalinga bendra pozicija. Dėl kompromiso, kompromisui F, kaip minėjau, mes dar dabartinėme variante galime pritarti, e, tačiau nenorėtume, kad jos siunčiama žinia dar labiau susilpnėtų. Na ir mes balsuosime už šį kompromisą. Ačiū. Pone Moran. Euh, Pirmininkė, tik norėjau pasakyti vakar su Alessandro Serkas e, nuolatinėje darbo grupėje su profsąjungomis e, įvyko puikios konsultacijos, puikiai padirbėjome dėl šio pranešimo. EPP Mm, labai palankiai vertina visus kompromisus ir balsuos atitinkamai. Labai sveikinu darbą atliktą tarp šešėlinių pranešėjų, siekiant e, suderinti mūsų pozicijas. Tikrai labai pozityvus rezultatas ir mums jis tikrai yra labai svarbus, nes sieksime Europos socialinį modelį pastumėti į priekį. Pirmininkė, jeigu A, viskas. Taip, aš sakiau, kad kažką pamiršau. Panas Tomas man. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš nesijaučiu apleistas. Tačiau esu įraštas į sąrašą. Taigi norėčiau padėkoti ponui Richardui už pranešimą. Na, buvo pateikti 155 pakeitimai ir e, rasti kompromisą iš tiesų nebuvo lengva ir būtent tos kompromisas vedė dango nei pragarą. Ir manau, kad mes tikrai e, nemažai nuveikėme tau vadovaujant ir kad mūsų kompromisas atspindi bendrą poziciją. E, na, žinoma, svarbu vengti tokių kompromisų, kurie yra tušti, e, kurie nesinčia jokios žinios. TDO yra e, labai svarbi institucija. Mes turime išsakyti savo paramą Europos socialiniam modeliui. Tai yra savaime suprantama. Ir aš norėčiau paklausti dėl įmonių socialinės atsakomybės. Uh, Ir aš manau, kad čia išlieka e, laisvanoriškumo principas. Žinoma, yra nemažai įmonių, kuriems reikalinga šiek tiek spaudimo, tačiau vėlgi yra daugybė įmonių, kurios savanoriškai e, vykdo socialinę atsakomybę. Ir kurios e, tikrai kūrė geras darbo sąlygas ir manau, kad čia nereikėtų sukurti daugiau biurokratijos. Reikia sudaryti sąlygas, kad įmonės viena iš kitos galėtų pasimokyti, reikia jas motivuoti. Taigi, EPP e frakcija e, remia kompromisus ir manau, kad pragarą galime pamiršti. Kelias mūsų teisingas. Manau, mes ne. Pirmininkė, puiku. Pone, pasne, jūs jau kalbėjote, pone Meisner, jūs jau kalbėjote, bet gal dar kažką. Na, aš norėjau dar du dalykus pasakyti. Pirmiausia, norėjau padėkoti pranešėjui. Mes su daugeliu kompromisu sutinkame. Na ir prieš tai aš pamiršau padėkoti, kadangi man buvo taip greitai staiga suteiktas žodis. Na ir dėl kompromiso F, tai mes dar pasitarsime. Ačiū. Alors, je ne sais pas si l'enfer s'est éloigné, mais je vais redonner. Nežinau, kiek čia prieartėjom ar nutolom nusitarimą pranešiau, ar jūs norėtumėte dar pabaigai kažką pasakyti? Lant všem, co vystoupili. Mám rado. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. Labai džiaugiuosi, kad išklausiau jūsų pozicijų. Très bien. Alors, euh, parfois, manifestement, la discussion. Puiku. Akivaizdu, kad diskusijos euh, dažnai būna naudingos. Taigi, euh, balsuosime rytoj dėl pranešimo. Dabar penktas darbo atvarkės punktas. Ir suteikiu žodį poniai Esaja. Jūs nėra?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 Taip, iš tikrųjų, juk mes sukeitėm penktą ir devintą darbuotojų verkės punktus, taigi periname prie devinto punkto. Aš suteikiu žodį poniai Lopė Fontanie, kad ji galėtų pristatyti mm, penktą sanglodos ataskaitą ir sanglodos politikos strategiją po 2013 metų. Kaip jau sakiau, čia mes turime mm, tam tikrų problemų, sakykime, kad truputėlį švelniai tariant persiklojom darbai su regi komitetu, regionės politikos komitetu. Matyt, teks padirbėti su pirmininku atitinkamai. Pone Lopė Fontanie, jums žodis, kad galėtumėte pristatyti mums e, nuomonės projektą. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti komitetui, iš tikrųjų jau kelis kartus pasėdžiavome su pranešėjų e, regioninės politikos komitetu. Aš tikiuosi, kad problemos išsispręs toliau, kalbėsiu ispanų kalbą. Uh, sanglaudos politika significativa al crecimiento económico. Sanklaudos politika susijusi su e, ekonomika ir taip pat jis svarbi dėl tvarios raidos. Taigi e, sanglaudos politika yra svarbi Ir būtina atsižvelgti į dabartinę situaciją šiandieną dėl patiriamos krizės. Mes matome, kad žlunga įmonės, auga nedarbas. Ir todėl mums reikalinga stipri sanklaudos politika su pakankamomis lėšomis. Krizė pamokė mus daugo, ji parodė, kad Europos Sąjunga turi nugalėti e, esamą krizę, turi žvelgti į ateitį ir čia būtent itin svarbi sankaudos politika. Lisabonos strategija nebuvo labai veiksminga ir kita ES strategija 2020 e, turi veikti, turi padėti užsibrieštų tikslų, bet svarbiausia išsikelti e, teisingus tikslus ir jų siekti. Ir tą patį galima pasakyti apie sanklaudos politiką, reikalinga struktūrinis požiūris ir lėšos, kuriams padėtų pasiekti šių tikslų. Taip pat reikalinga e, nusistatyti temas, reikia vengti susiskaldimo. Taigi, svarbu numatyti konkrečias temas. Komisija e, siūlo čia remtis specifiniais iššūkiais, kurie taip pat nurodyti 2020 strategijų. Reikia siekti investicijų rentabilumo, politika turi būti veiksmingesnė, rezultatai turi būti kiekybiškesni. Todėl reikia e, siekti daugiau pridėtinės vertės ir tinkamai paskirstyti išlaidas tiek vietinių, tiek regioninių lygmenių. Ir visa tai būtina tam, kad ši sistema veiktų. Taip pat e, reikia strategiškai pažvelgti į rezultatus Todėl mums reikia aiškių e, tikslų, reikia identifikuoti veiksnius ir rodiklius, reikalinga daugiau skaidrumo, reikia siekti daugiau lankstumo, mažinti administracinę naštą. Europos socialinis fondas pirmiausia turi orientuotis į vidutinės ir mažas įmonės, e, turi remti šių, darbuot, šių įmonių darbuotojus, padėti jiems nugalėti krizės padarinius. Taigi mums reikalinga sanglaudos politika, kuri investuoja į regionų konkurencingumą ir sukuria naujas darbo vietas. Todėl reikalinga užtikrinti darbuotojų nuolatinį mokymąsi, testinį mokymąsi, kad jie geriau e, prisitaikytų prie rinkos poreikių. E, e, žalioji ekonomika pareikalaus naujų gebėjimų. Na ir kitas socialinio fondų ramstis būtent remti įmonės, kurios sukuria naujų darbo vietų. Ir čia reikia paminėti mažas ir vidutinės įmonės, kad jos taptų konkurencingos. Taigi tiek ir laukiu jūsų pastabų. Ich danke auch nochmal an die Berichterstatterin. Mir ist es ja auch sehr deutlich geworden, was ihre Zielstellung ist. Dėkoju pranešėjai na, tekstas man kelia šiokių tokių e, problemų. E, na, dėl teksto apimties, manau, kad dėl kai kurių formuluočių. E, šiandieną situacija yra tokia, kad šis pranešimas taps mūsų indėlio pagrindu E, sukuriant sąlygas e, socialiniui fondui. Ir mano manimu, e, pranešimas netitinka šios uždavinė, užduoties. Ir mano manimu, regijai komiteto pranešėjas Piper iš tiesų neblogai padirbėjo ir jis labai aiškiai suformulavo savo mintis, aiškiai pabrėžė bendradarbiavimo su socialiniu fondu e, svarbą, labai aiškiai išdėsdė e, turinį. Na ir studijuojant Piper pranešimą viskas labai aišku. Lyginant abu pranešimus matome, kad pastarasis yra labai aptakus ir netitinka mūsų išsikelto uždavinio. Mes turėtume formuluoti viską daug konkrečiau. Taigi, mūsų komiteto užduotis ir šešėlinių pranešėjų užduotis rasti daugiau e, konkretumo. Mums labai svarbu socialiniai klausimai ir būtent sprendžiant socialinę politiką, socialinius klausimus, pagrindinį vaidmenį vaidina mūsų komitetas, taigi šie klausimai turi būti sprendžiami čia. Šis komitetas turi kompetenciją ir žinias nagrinėjant šiuos klausimus. Na, nemanau, kad šis, šiame pranešime yra daug turinio prieštaravimų, bet jis turėtų būti daug konkretesnis, todėl bus daug pakeitimų. Kitas klausimas dėl turinio jūs susitelkėte pagrindę į darbuotojų interesus, kurie dalyvauja darbo e, procese, kuriems reikalingas didesnis e, daugiau mokymo, e, kurie turėtų prisitaikyti prie ekonominės krizės padarinių, prie rinkos pokyčių, tačiau manau, kad pastaraisiais metais buvo žengtas dėlis žingsnis pirmin kovojant su skurdu, su socialinė išskirtimi. E, ir būtent tai apima ne tik mano minėtus darbuotojus, bet ir kitus asmenis. Ir Europos 2020 strategijos tikslai taip pat yra e, kova su skurdu, sumažinti žmonių paliekančių mokyklą skaičių, taigi reikia atsižvelgti taip pat į šiuos tikslus. Ir trečioji pastaba e, mums svarbu partnerystės principas, e, kuris yra vienas svarbiausių ir todėl mums reikia užtikrinti esamą kokybės lygį. Ekosoko atstovai Ekosokas mums buvo pateikė iš tiesų puikų tyrimą, puikią studiją, kurioje nurodė, kas turėtų būti patobulinta ir pagerinta šioje srityje. Ir savo darbę turėtumėte atsižvelgti. Na ir pasta, paskutinė pastaba mums svarbu vengti funkcijų dubliavimuose su kitais komitetais. Svarbu užtikrinti darbuotojų nediskriminavimą darbo rinkoje, kad būtų mokamas e, lygiavertis atlyginimas. Ir čia mes turime taip pat komisijos pranešimą, kuriame e, nurodoma, kad į tai nepakankamai atsižvelgiama, nors toks tikslas yra iškeltas sutartyse. Ačiū. Merci, cher euh, vice-présidente. Mais... Ačiū vicepirmininkai, bet žinote, kad nuomonė turi tam tikras e, ribas. Aišku, na, Pane Lopė Fontanė, aišku, irgi e, turėjo laikytis tų reikalavimų, kurie keliami nuomonė ir, na, visi suprantame, kad dėje suvaržymai yra pakankamai dideli, kai rengiama nuomonė. Jūs sakėte, kad palaikote glaudžius ryšius su ponu Piper, bet nepasakėte, gerbėme pranešėjai, jūsų konsultacijų, koks rezultatas. Uh, ar bus išbrauktos tos dalis iš šio pranešimo, kurios yra išskirtinės mūsų komiteto kompetencijos rytis. Vienas dalykas yra, aišku, gražų santykiai, bet kitas dalykas yra, kad na, nebūtų mm, tokių nuostų, kurios yra mūsų kompetencija pranešime, kuris rengiamas regi komiteto. Madame la Présidente. Tai akivaizdu, tačiau aš manau, kad mm, mūsų pirmininkė puikiai apgins komiteto interesus. Uh, tikrai palaiko, palaikau puikius ryšius su ponu Piper, bet kitas dalykas yra tai, kad mes pateiksime savo pranešimą su savo išvadomis ir visai nebūtinai mūsų išvados bus tokios pačios kaip ir pono Piperio tai dar reikės per tas dienas galbūt pasitarti, galbūt tikrai taip ir padarysime. Aš nežinau, ar tai įmanoma ar neįmanoma. Pirmininkė, svarbu, kad jie nekalbėtų apie socialinį fondą. Europos socialinis fondas tai yra mūsų komiteto atsakomybė taškas. Misnavar. Visų pirma, ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Lopė Fantanie, kaip šešėlinė Aldė pranešėja. Um, svarbiausi mm, klausimai yra aptarti, kas yra mūsų komiteto kompetencijai. Dėl penktosios anglodos ataskaitos galima pasakyti, kad tai yra labai svarbu, ypač finansinės ekonominės krizės kontekste. Taigi reikia kaip galima labiau to pasinaudoti, išsakant užimtumo komiteto poziciją. Aišku, matoma didelė pažanga sanglados politikos rytie, tačiau vis tik tai priemonės turėtų būti e, aiškiau orientuotos, kad būtų mažinama e, e, kad būtų galima kovoti su skurdu ir nedarbu, kad būtų mažinami socialiniai netoligumai ES. Sakyčiau, kad reikėtų tikrai pagerinti sinergiją tarp Europos socialinio fondo, Europos regionio ir plėtros fondo. Tai reikėtų akcentuoti pranešime. Uh, Europos kaimo plėtros fondas, žemės ūkio fondai, taip pat horizontalios programos irgi galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Labai svarbu, aišku, derinti veiksmus atsinaujančios energijos šaltinių mokslo tyrimų, technologijų plėtros e, srityse. Uh, Labai svarbu, kad veiksmai būtų gerai koordinuojami, kad būtų aiškiai e, nukreipti į konkrečius tikslus, kad jie būtų efektyvūs ir leistų pasiekti ES strategijos 2020 metams tikslų. Taip pat noriu pridurti, kad mano manimu labai svarbu yra sustiprinti partnerystės principą. Uh, Manau, kad reikėtų labiau įtraukti vietinio regionio ligmens valdžios institucijas, taip pat socialinius partnerius, tam, kad būtų galima geriau įveikti mm, tuos iššūkius, kurie išryškinti ES strategijos 2020 metams nuostose. Ačiū labai Džiugu, kad jūs kalbate Ruso, Voltero kalba, nežinau, kuri kalba jums artimesnė, bet labai, man labai džiugu. Pone Cimer, po to ponas man. Na, trumpai, aš pritariu mūsų pastangas e, kaip komitetui e, prisijimti e, atsakomybę už socialinį fondą ir reikia suformuluoti mūsų lūkesčius, ko mes tikimės iš socialinio fondo. E, žinoma, svarbu e, bendradarbiauti ir šiandieną mes turime projektą. E, laiko buvo nedaug jam paruošti. Reikia parengti pakeitimus, juos patobulinti ir aš pritariu kolegijai Šrader kad mes turėtume pateikti labai e, aiškius ir konkrečius pasiūlymus, kadangi e, dabartinis pranešimas yra aptalus, pra, e, aptakus ir šiame pranešime nurodoma kryptis, bet reikia konkrečiau nu, matyti priemonės, e, rodiklius e, socialinio fondo tikslus ir kad šių tikslų siekimas taptų skaidresniu. Na ir žvelgiant į skurdo platformą, Čia taip pat, e, lab, ja taip pat reikia atsižvelgti formuojant e, socialinio fondo politiką. Na ir mes daug kalbame apie e, kovą su skurdu, tačiau konkrečiai nuveikta iš tiesų nėra daug. Tomas Mann. Ponas Tomas Mano, po to Edith Bauer. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Veronik už pateiktą e, pranešimą, kuris yra puikus pagrindas. Jis aiškiai nurodė tikslus. E, tikslas yra, kad socialinis fondas taptų matomesnis. Mes e, Suprantame, kad buvo e, tam tikri apribojimai ir svarbu e, pasiūsti signalą dėl socialinio fondo tikslų ir veiklos ir labai svarbu pasakyti ir aiškiai numatyti tikslus. Ir mes kartu uh, su pranešėja, e, patikslinsime šį pranešimą. E, svarbu sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių e, vaidmenį ir mes turime iš tiesų daugybę iniciatyvų šioje srityje. Dėl kovos su skurdu pastarųjų metų kampanija, kai buvo organizuojama daugybė forumų, padės geriau nubriežti tikslus, geriau panaudoti socialinio fondo išteklius. Norėčiau priminti, kad mūsų pirmoji diskusija e, komitete e, parodė, kad reikia aiškiai numatyti tikslus, kad jie negali būti per platus, negalime e, įtraukti bet ko, reikia nustatyti atsakingus E, asmenys ir priemonės. Na, Aš tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime su ponu Piper, kad mūsų kompetencijos nesidubliuosis. Mums svarbu rasti patikimą pagrindą. Mes dirbame pagal darbo taisyklių 50 straipsnį. Todėl labai svarbu aiškiai apibriežti mūsų indėlį socialinio fondo srityje. Taigi, sritis, kuri aiškiai priklauso mūsų kompetencijai, tai yra asmenys, kurie palieka mokyklą, jos nebaigia ir būtent šioje srityje reikia imtis konkrečių priemonių ir vietinių lygmenių nebuvo imtasi priemonių, savivalda nenorėjo nieko daryti ir būtent e, europinėmis lėšomis čia mes pasiekėme e, nemažos e, pažangos. Taigi, norėčiau dar kartą padėkoti Veronikai už aiškiai identifikuotus socialinio fondo tikslus Ir kai kurie mūsų dalyvauja abiejuose e, komitetuose, todėl mes e, tikrai turime visas galimybės parengti e, gerą pranešimą, kuris atsižvelgs į mūsų piliečių interesus. Dėkoju. Dabar ponia Bauer. Ačiū pirmininkė. Labai trumpą komentarą išsakyčiau dėl šios nuomonės. darau prielaidą, kad šiandien, kai kalbame apie sanglodos politikos ateitį, pateikta daug dokumentų. Mm, aš taip pat rengiu nuomonę, kuri bus nagrinėjama rytoj pagal darbo atverkę. Dėl tos priežasties tikrai galiu suprasti, kokie rimti yra tie suvaržymai, kokios griežtos yra tos ribos, kurių turi laikytis Veronika. Yra be abejo atitinkami suvaržymai ir dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Būtina užtikrinti, kad fondai veiktų sklandžiai. Tarkim, yra gal maža įmonė, galbūt yra kažkokia stambi įstaiga. Aišku, e, tam, kad būtų sukurtos darbo vietos, socialinis fondas turėtų būti panaudojamas, kitose srityse galbūt kitos lėšos. Tačiau labai sunku iš tikrųjų taip aiškiai atskirti tą veiklą, ne visuomet yra lengva priimti sprendimus ir mūsų komitete ar, ar kitame komitete, kur yra mm, tos ribos, kur, kur vienas ir atsako komitetas už tą klausimą ar kitas. Yra todėl uh, pateikti atitinkami pakeitimai dėl pranešimo papildymo, ypač dėl 2020 metų strategijos. Labai svarbu pažiūrėti, kiek ta strategija atitinka sanglaudos politikos tikslus ar iš tikrųjų 2010 metų strategijos ir saklaudos politikos tikslai dera harmoningai galbūt kai kuriais atvejais viena ar kita strategija yra platesnė, apima labiau, daugiau. Pirminkė, ačiū, ponas Serkas, ir ties juo užbaigsime kalbėtojų sąrašą. Eh, ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Aš keičiu poną Vangrų, šešėlinį pranešėją, kuris dėja negalėjo dalyvauti šios tamos posėdyje. Mūsų frakcija nori išreikšti palaikymą ponios Lopė Fontanė pranešimui. Šiame pranešime yra labai aiškiai apibūdinta sanglaudos strategija, kalbama apie sanglaudos fondų panaudojimą, taip pat apie 50 straipsnių taikymą. Iš tiesų per ateinčius mėnesius mes turėsime uh, daug ką nuveikti. Pone Fontanija parodė, kaip funkcionuoja Europos socialinis fondas. Tai yra esminis, svarbiausias instrumentas, kuriuo galima užtikrinti socialinę sąnglaudą. Atrodo, kad ateityje susidursime su daugeliu sunkumu, bus bandoma e, Europos socialinio fondo pačią prigimti pakeisti. Taigi mes turėtume elgtis labai atsargiai ir išmintingai. Turime pasirūpinti, kad socialinės politikos kryptis netaptų visų kitų politikų mišiniu. Europos socialinio fondo esmė yra labai specifinė. Kaip jau sakiau, mūsų frakcija tikrai pritarė pranešimui, bet noriu įspėti, kad ateityje mūsų laukia kovos. Taip pat turime padaryti viską, kad nebūtų prastumti kažkokie nematomi pasiūlymai ar pakeitimai. Pane pranešėjai, ar norėtumėt kažką pasakyti? Norėjau tiesiog padėkoti visiems pasisakiusiems. Žinau, kad tekstas yra gan bendro pobūdžio, ribotas, bet atsižvelgiant į ribotą apimtį, mes negalėjome detaliai kalbėti apie visus aspektus. Iš tiesų, aš kreipiuosi į Jūs ir prašau Jūsų padėti patobulinti tekstą, kad jį būtų traukta daugiau įvairių aspektų. Aš tikiuosi, kad tik dirbdami kartu mes e, parengsime gerą pranešimo tekstą. Ačiū pranešėjai. Iki balandžio 19. 17.30 reikia pateikti pakeitimus. Čia tiems, kas pateikė tokį pageidavimą, pranešu, kadangi Regiai komitetas turi sanglaudos politikos visą klausimą laikų užbaigti. Mm, pakeitimų ir kompromisų analizavimas bus gegužės 24 dieną. Aš taip suprantu, kad pakeitimus galima teikti tik tai prancūzų ir anglų kalbomis. Ne, ne, atsiprašau. Taip, balandžio 19 ir uh, gegužės 24 dieną, tačiau um, nebus pakeitimo aptarimo iki kompromisinių pakeitimų. 24 gegužės e, po pietų bus balsuojama Regi komitetas gegužės 26 dieną išsakys savo poziciją. Iki to laiko aš tikiuosi, mes jau būsime išsprendę tą problemą dėl mūsų kompetencijų persidengimo. Dabar šeštas darbo tvarkės punktas, tai m, mm, ponios Jean Lambert pranešimas. Tai, panaudoto kūro ir radioaktyvų atliekų e, tvarkymas, e, mūsų nuomonė, buvo nuspręsta, kad nepriimtina yra ši nuomonė, kadangi kita, kitas komitetas turi spręsti šį klausimą. Sprendimas buvo priimtas susitarus visoms frakcijoms pranešėja. Dabar jums suteiksiu žodį, kad jūs turėtumėt galimybę pristatyti kompromisinius pakeitimus, kurie yra parengti jūsų pranešimui. Pone Kornelison pavaduoja ponė Lambert. Taip, taigi prašom jums žodis. Um, yeah, to... Taip, ponė Lambert negalėjo dalyvauti posėdėje, ji paprašė manęs jai atstovauti ir padėjo man pasiruošti šiam posėdžiui. Taigi pranešėjom norėtų padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už labai teigiamą pasikeitimą nuomonėmis. Ji atsiprašo dėl to, kad šiame posėdėje dabar dalyvauti negali. Atsižvelgiant į dabartinius įvykius Japonijoje, iškyla saugumo klausimai. Ir reikia prisiminti, kad nuomonės projektas ir pakeitimai buvo teikti prieš katastrofą. Pranešėjas siekia pasiūlyti tokią nuomonę, kuri nesvarsto bendrai brandolinės saugos klausimo, bet sutelkia dėmesį į darbuotojų saugą ir sveikatą pranešėja dėkoja šešėliams pranešėjams už pritarimo jos pasirinktam požiūrį. Dėl 9 e, straipsnio buvo taip pat 12 straipsnio dėl skaidrumo e, buvo pateikti e, kompromisiniai pakeitimai, taip pat kompromisiniai pakeitimai buvo pakeiti ir dėl ketvirto straipsnio. Pranešėjas siekia kuo platesnio sutarimo dėl nuomonės, tai pat dėl to, kad kuo daugiau politinių frakcijų nuomonių atsispindėtų nuomonės projekte. Buvo pateikta ir žodinių pakeitimų Mes norėtume Jums padėkoti už Jūsų pademonstruotą paramą, ypač dėl dokumento apimties išplėtimo, įtraukiant darbuotojus, kurie dirba su radioaktyvimis atliekomis ir brandoliniam kūru. Taip pat reikia kalbėti apie teisės, teisinį pagrindą ir jo išplėtimą. Taigi ačiū Jums labai ir laukiu Jūsų pastebėjimų. Muito obrigada. E então eh, temos aqui duas inscrições eh, para se pronunciarem. Eh, Senhora Meissner. Meissner? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Okay. Hier bin ich, genau. Faz favor. Ja, diesmal mache ich Muito nicht obrigada. den Fehler. Pane Meissner. Und bedanke mich gleich. Taigi dabar iš karto norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Šis e, pranešimas šiandien tampa intin aktualus dėl Fukushimos katastrofos, avarijos, tačiau reikia priimti bendras taisyklės. E, tokių taisyklių poreikis neišnyko, tik tiesiog jos turi tapti konkretesnės. Mes į jas turime pažvelgti dar atidžiau taisyklės saugumo užtikrinimui. Taigi, dėl e, kompromisų ketvirtos straipsnio antros dalies ar reikėtų saugumą numatyti 150 metų ar, 100, ar 250 metų, žmonėms ir aplinkai. Ir taip pat pakeitimai, 28 pakeitimas mano manimu yra geras, mano frakcija jam pritarts. Tris dalykus norėčiau e, paliesti. Pirma, e, ponė Lembert. E, turi tam tikrų neiškumų dėl solidarios e, atsakomybės, e, dėl 21 pakeitimo. Ir dėl 29 pakeitimo čia reikėtų užtikrinti, kad būtų žmonių žmogiškiai ištekliai ir finansiniai ištekliai 150 metų, tai yra tiek, kol egzistuoja pavojus. Taigi aš balsuosiu prieš 29 pakeitimą, kadangi mano manimu e, praktinė reikšmė nėra didelė. Dėl 81 pakeitimo tai atliekos turėtų būti saugomos tik tose valstybėse narėse, kuriuose jos atsirado. Mano manimu, žinoma, mes turime e, principą, kad teršėjas moka, tačiau valstybių narių geologinės e, geologinė situacija yra labai skirtinga ir kai kuriuose valstybėse tiesiog negalima saugiai e, saugoti radioaktyvių atliekų. Ir e, tą saugojimą reikėtų išspręsti dvi šalių susitarimų pagrindų. Todėl, kad mums yra svarbiausia užtikrinti saugumą, kad šios radioaktyvios atliekos būtų saugomos saugiai dėl 82, e, tai mano pozicija taip pat yra panaši. E, e, galbūt būtų galima atlieka saugoti Rusijoje, taip pat dvišalių sustarimų pagrindų, tačiau Rusija nepriklauso Europos Sąjungai ir čia yra tam tikro teisinio reglamentavimo stoka. ir tai turėtų būti reglamentojama ne pagal euro tomą, o kitų teisinių pagrindų. Ir manau, kad tai yra teisinga, ypač atsižvelgiant į naujausius įvykius ir į avariją Fukushimoje. Ačiū. Muito obrigada também. E neste momento tem a palavra a eh, senhora. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už labai išsame, išsamų pranešimą. E, vakar buvo pateikta informacija dėl pakeitimų. E, manau, kad šitaikinimo procedūra mums padėjo ir, žinoma, buvo pakeitimų, kuriuos nurodė taip pat ir ponė Maisner. E, kuriems mes negalime pritarti. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes pritarėme pranešimui, taip pat kompromisui, kompromisams, kadangi Čia aiškiai siunčiama žinia, kad darbuotojų saugumas yra vienas pagrindinių prioritetų ir kad šis saugumas turi būti užtikrintas neribotą laiką ir taip pat svarbu įtvirtinti solidarę atsakomybę, todėl kad svarbu rasti e, subjektą, kuris prisims atsakomybę. Pranešimas yra puikus pagrindas užtikrinti sveikatos standartus atskirose valstybėse narėse. Žinoma, įmonės turi prisimti atsakomybę, tačiau valstybė turi tai kontroliuoti ir taip užtikrinti saugumą. Ma, tikiuosi, kad balsuojant rytoj mums pavyks rasti labai aišku tekstą. Ačiū. Passar a palavra eh, aos dois próximos oradores kryje šklars. Dėkoju. Norėčiau patikslinti tai, ką pasakė pirmininkė Berės. Yra daug pakeitimų

Dabar suteiksiu žodį uh, kitiems šešėliniams pranešėjams, Tomas. Na, tikiuosi, kad e, pranešimui bus pritarta balsų dauguma. E, norėčiau padėkoti pranešėjai. Ji atsižvelgė į mūsų pakeitimus. Mes, kaip minėjau, pritarėme šiam pranešimui, manome, kad jis yra labai svarbus Ir manau, kad svarbu praplėsti būsimos direktyvos teisinį pagrindą, taip įtraukiant parlamentą. Taip pat nuoroda į sutartį dėl ES veikimo atitinkamų straipsnių. Tai yra labai svarbu. Trečias punktas šiame tekste, kuri, dėl kurio mes rytoj balsuosime, E, svarbu e, išplėsti taikymo sritį taip pat darbuotojams, kurie dalyvaus tvarkant radioaktyves atlikas. Na ir ketvirtas punktas. Ir prašyčiau pritarti mano siūlomam pakeitimui, tai būtų 90 pakeitimas. Manau, kad e, profesinės lygos, profesinių lygų atveju svarbu įrodyti e, užterštų medžiagų poveikį sveikatai. Dažniausiai e, tai yra įrodyti sudėtinga, tai rodo teisinė praktika e, ypač jei sąlytis su šiomis medžiagomis buvo praeitie. Todėl e, siūlyčiau šios darbinius dokumentus saugoti 50 metų, žinoma, užtikrinant duomenų apsaugą ir manau, kad taip mes suteiksime tūkstančiams darbuotojų galimybę vėliau apginti savo e, teises. Ačiū. Muito obrigada. Então, finalmente, o nosso colega Tomás Mendes. Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke... Dėkoju, pirmininkė. Na, aš manau, kad tai yra svarbus pagrindas, jisai šiek tiek skiriasi nuo to, ką mes svarstėme. E, Strasbūrė perėtą savaitę kalbėjome apie atominę energiją ir čia svarbu nustatyti tam tikrus terminus. Ir čia mes jau pamatėme skirtumus, pirmosius skirtumus Vieniems svarbu ekonominis aspektas, e, o saugumo aspektas netoks svarbus. E, na, diskusijos parodė, kad mums pavyks rasti bendrą e, poziciją, tačiau rezoliucijos priimti nepavykti, nepavyko. Ir tai išryškino mūsų pozicijos skirtumus. Na ir komisarui aš tikrai nepavydžiu, jisai bando ieškoti bendros e, pozicijos. Na, o žvelgiant į mūsų komiteto darbą, e, čia mes nagrinėjame darbuotojų e, saugumą. Dažniausiai tai yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai kurie turėjo sąlytį su radioaktyviamis medžiagomis, kurie e, turi atitinkamai su jomis elgtis. Ir manau, mums svarbu užtikrinti šių darbuotojų gyvybę ir sveikatą, uh, Taigi atsakomybės sritis yra labai svarbi ir tikiuosi, kad mums rytoj pavyks susitarti. Taip pat svarbu turėti reguliavimo institucijas, e, kurios, būti, kurios e, galėtų įsikišti. Na ir kaip parodė Japonijos įvykiai, šiandienos atominės jėgainės, e, kurios nėra E, ganėtinai saugios ir kurios nesuteikia e, tinkamų garantijų darbuotojams. Na ir transporto institucijos, e, policijos darbuotojai, kurie dalyvauja šalinant padarinius. Taigi mes turime padaryti viską, kad būtų užtikrinama sveikatos tinkama apsauga ir saugumas. Na ir šiandieną iš tiesų negalime pasakyti, kas yra saugu ir kas ne. Aš manau, kad yra labai svarbu turėti dokumentus, juos saugoti e, tam, kad praėjus daugeliu metų galėtume jais pasiremti ir patraukti atsakomybę kaltuosius. Na, manau, kad rytoj pavyks mums pasiūsti tinkamą signalą tiems asmenims, kurie e, dirba su šiomis pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti jiems tinkamą kontrolę ir reguliavimo mechanizmus. Muito obrigada. Não sei se a nossa colega Cornelissen quer ainda fazer alguma, algum comentário. Nežinau, ar ponia Kornelisen norėtų dar kažką pasakyti, sureaguodama į tai, kas buvo pasakyti. Um, I... Labai trumpai. Aš tikrai perduosiu visus jūsų sveikinimo žodžius kolegiai Lambert. Dėkoju už jūsų palaikančius komentarus. Labai trumpai poniai Meisner norėčiau atsakyti. Pone Figereido taip pat kalbėjo apie pasiūlymus, kurie nėra primtini, dėl jų mes nebalsuosime. Dėl 21. Šis pakeitimas yra labai svarbus. Jame yra kalbama apie atsakomybę. Iš esmės tai reiškia, kad kažkas turi būti atsakingas, taip pat įskaitant ir subrangovus ar subsubrangovus. E, darbuotojų saugumas ir sveikata yra tas rytis, už kurią kažkas turi būti atsakingas. Taigi aš tikiuosi, kad jūs pritarsite 21 pakeitimui. Ta pati sakė ir ponas Steinbrück. Ponas Handel kalbėjo apie 19 pakeitimą konkrečiai. 90, atsiprašau, pakeitimą. Iš esmės pranešėja e, pritarė visiems pakeitimams, kuriuos pasiūlė kitos politinės frakcijos. E, po šių diskusijų aš esu įsitikinusi, kad didžia balsų dauguma bus pritarta šiam pranešimui, o kalbant dėl didžiulės kovos, kuri vyks po to, mes turime užsimti lobizmu ir įtrė komitete, kad ir jie įtrauktų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimą į savo darbo tvarkečią. Muito obrigada. Então, amanhã teremos a votação deste uh, parecer, como já sabemos rytoj dėl šios nuomonės priimsime sprendimą, balsuosime, bet tai nenaujiena jums, ar ne? Aš manau, kad didžioji dauguma pakeitimų bus patvirtinti, na bent jau kompromisiniai, tai tikriausiai tikrai. Uh, Dabar pagal darbo tvarkę turime klausimus dėl socialinių partnerių dalyvavimo, gyvenant ir taikant direktyvos 2008 metų numeris 94 nuostas dėl darbuotojų apsaugos, kuomet darbdavys yra nemokus, tampa nemokus. Senhora Gerling, que certamente quererá introduzir o tema. I, e, Monštą. Pane Gerling pristatys šią temą komitetui. Manau, kad galėtumėm paklausti jos, ar ji norėtų pasisakyti, ar yra kokių problemų. Vertimas yra, bet labai lietai atkeliauja. Ačiū. Jau girdėjau dabar. Ouviu, eh, quer introduzir o tema, eh, se assim for, passo-lhe a palavra. Tai ar norėtumėt pristatyti eh, šį klausimą komitetui? Prašom. Tiesiog Ehm, dėl mandagumo, kad žinočiau, į ką kreiptis, gal galėtumėt pasakyti, kur yra tie socialiniai partneriai, su kuriais bendraujame. Taigi, įžangai. Šis reglamentas dėl nemokumo įsigaliojo 2002 metų gegužės 31 dieną. E, visos valstybės narės išskyrus Daniją perkelė. Čia taikomos visos nuostos dėl nemokumo, taip pat ir likvidatoriaus visas darbas, taip pat ir kredito institucijų visas vaidmuo. Čia labai aiškus skirtumai yra padaryti. Siekiama sutvarkyti visas nuostas dėl administracinės tvarkos, ką daryti, kuomet yra nemokumo procedūros. Aišku, laikui bėgant matome, kad vis dažniau įvairūs įmonių nemokumo atvejai kai darosi atvejais per sieną. Taigi labai svarbu kalbėti apie tvirtas nuoseklės taisyklės. Manau, kad ir jūrių komitetas, kai analizuos um, pranešimą, atitinkamai vertinčios punktus. Labai svarbu galvoti būtent apie įmonės, kurias veikia per sieną, kad būtų galima efektyviau nemokumo atvejus spręsti, kad būtų galima maksimaliai sugražinti pinigus kreditoriams ir darbuotojams. Uh, Be abejo, esmė yra efektyvumas ir taupumas. 2008 metais buvo direktyva priimta dėl tiesiogiai darbuotojų apsaugos, kuomet jų darbdavys tampa nemokus. Čia esmė yra ta, kad reikia suprasti, 2002 ir 2008 metų teisės aktų skirtumus. Nuomonės projektas, kurį turite dabar prieš akis, yra jūri komiteto atsakas į siekius dar toliau derinti administracinius aspektus, kurie yra susijęs su nemokumo atvejais. Ir čia nuomonėje stengiamas išsiaiškinti, ar reikia pakoreguoti. Uh, nuostatas dėl darbuotojų apsaugos, ar iš tikrųjų galbūt galiojantis teisės aktai veikia tinkamai. Tad labai svarbu yra išklausyti socialinių partnerių nuomonę. Aš šiltai juos sveikinu ir aš manau, kad visas komitetas labai dabar laukia jų pozicijos. Muito obrigada, colega. Então, eh, o nosso secretariado. Ačiū kolegiai. Buvo išsiusti kvietimai į, įvairiems prelegentams, tačiau kol kas turime tik tai Europos profsąjungų konfederacijos atstovus, kur yra komisijos atstovai. Uh, eh, aos representantes da, da, uh, eh, konf, da... Tai tada suteiksiu žodį mūsų svečiams, profsąjungų atstovams. Prašom. Colega eh, Vandenberg. É assim? Creio que uh, estão os. Ir po to kolega Vandenberg. Taip, jei sutiktumėt jūs komentuosite šios klausimus. Taip, kalbėsite šią temą. Taigi prašom, ponia, jums žodis. For... Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti, kad socialiniai partneriai buvo pakviesti į šiuos klausimus vykstančius šią temą. Aišku, dalyvauja tik profsąjungo atstovai. Šiame klausime nusprendė pasinaudoti galimybę apsilankyti. Taigi Europos profsąjungų konfederacija svarbia laiko šią direktyvą dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokius. Tai yra nepaprastai svarbi ES teisės priemonė, numatanti minimalę apsaugą darbuotojams ES. Tai yra ES teisės aktas, kuris įgyja dar didesnę svarbą krizės metu iš tiesų rizika, kad įmonės nebesugebės įvykdyti savo įsipareigojimų darbuotojams nuolat auga. Jeigu pažiūrėtume į komisijos pateiktus skaičius, tai matome, kad tarp 8-9 metų 19 procentų padidėjo bankrotų skaičius ES ir tai reiškia 61 procento padidėjimą tarp darbuotojų, kuriuos paliečia e, bankroto procedūra. Žinoma, kad geriausia apsauga nuo nemokumo yra išvengti administravimo arba bankroto procedūros. Ir dabar perėsiu prie pagrindinių aspektų Europos profsąjungų konfederacijai. Kalbėsiu apie šią direktyvą. Žinoma, kad trečios straipsnio pirma dalis mums yra svarbiausia šią prasme. Ten kalbama apie darbuotojų apsaugą ir apie tai, kad nacionalinė teisė turi numatyti atitinkamas e, nuostatas, taip pat ir išeitinės kompensacijas. Daugybė valstybių narių naudoja savo darbo užmokesčio apibrėžimus ir neįtraukia e, išeitinių kompensacijų į tokią apibrėžtį. Mums atrodo, kad reikia išbraukti žodžius, kaip numatyta valstybių narių teisės aktuose. Ir į teisės aktus reikia įtraukti tokias nuostatas, kurios yra susijusios su išeitinėmis išmokomis ir taip toliau. Kitas labai svarbus mums klausimas yra ketvirtas straipsnis, tai yra atsakomybės apribojimas. Čia labai svarbus yra du dalykai. Pirmas yra laikotarpis, už kurį reikia sumokėti neįvykdytus reikalavimus, o kita tai yra galima mokėjimų nustatyta riba. Mums atrodo, kad abu klausimus reikia svarsyti kartu, nes dydis gali būti priimtinas, tačiau jis turi būti susijęs, jeigu jis bus susijęs su trumpesniu laikotarpiu, jis nepasieks direktyvos numatytų tikslų. Iš esmės daugelis nacionalinių profsąjungų yra susirūpinę dėl to, kad daug darbuotojų negauna darbo užmokesčio arba jiems nėra sumokėta neįvykdyti reikalavimai. Čia galima paminėti Vokietiją, bet žinoma ir kitas valstybės. Žinoma, nemokumas nenukrinta iš dangaus. Visų pirma, prasideda e, problemos dėl e, grinųjų pinigų srautų ir laikotarpis turėtų būti ilgesnis negu trys mėnesiai. Taigi mes manome, kad minimalus laikotarpis e, numatytas ketvirtos straipsnio antrojo dalyje turi būti pailgintas, o ketvirtos straipsnio trečia dalis turi būti sustiprinta nes ką tai reiškia socialiai konkurencingas. Taigi, tokie pakeitimai e, atnešų daugiau teisinio aiškumo. Dabar galėčiau konkrečiau pereiti prie nuomonės projekto dėl nemokumo procedūrų ES įmonių teisės rėmose. Tokią nuomonę pristatė ponė Girling. Ir čia galiu pasakyti, kad reglamentas dėl nemokumo procedūrų yra labai svarbus. Įmonės renkasi vietą, buveinę ne pagal nemokumo procedūras, bet pagal kitokius faktorius, kurie yra palankesni jų verslui ir jų buveinė, kaip, pavyzdžiui, apmokestinimo klausimai. Tarkime, jeigu jūs pradedate verslą, jūs iš karto negalvojate turbūt apie galimybę bankrutuoti. Mus stebina tai, kad nepastebėtas sąryšis tarp nemokumo procedūrų ir užimtumo teisų. Mums 2008 m. direktyva 74 yra svarbi užimtumo prasme. Ir pagrindinis jos tikslas yra apsaugoti darbuotojus. Mūsų konfederacija sutinka, kad tikslas numatyti minimalę darbuotojų apsaugą yra pasiektas. Taikant šią direktyvą, nepaisant to, dar yra potencialo tobulėti. Aš čia norėčiau kalbėti apie tą nustatytą aukštutinę ribą ir laikotarpį. Mes galvojame, kad valstybės narės turi pernelyg daug lankstumo teisų kalbant apie šį nuomonės projektą, reikėtų paminėti įstatymų perkelimo problemą. Komisija vasario mėnesį pateikė ataskaitą ir ji sako, kad yra pažeidimų perkeliant teisės aktus į nacionalinę teisę, todėl komisija turėtų imtis veiksmų dėl pažeidimo procedūrų pradėjimo. Ačiū. Obrigada e então, para completar, uh, o Sr. Vandenberg. Ačiū. Dabar ponui Vandenbergui žodis, jis irgi iš ETUCU, tai yra Europos profsąjungų konfederacijos atstovas. Tik tai ši socialinių partnerių pusė prieėmė mūsų kvietimą dalyvauti klausimuose. Ačiū, aš paremsiu kolegės išsakytas pastabas ir pažvelgsiu truputėlį iš praktinio požio taško. Taigi, aš pažvelgsiu į 2008 metų direktyvos numeris 94 įgyvendinimą Belgijai ir pateiksiu du pavyzdžius mm, kad pailustruočiau direktyvos teigiamas pusės ir kai kurias spragas. Uh, profsąjungos Belgijoje bendrai yra pakankamai patenkintos tuo, kaip direktyva buvo perkelta į Belgijos teisės aktus. E, ir tai taip pat, man atrodo, rodo ir tai, kad e, mes vyriausybės neturime beveik metai, o atlyginimai vis dar mokami. Mes taip pat galvojame, kad direktyvą perkeliant ne, nebuvo palikta labai daug spragų, tačiau reikėtų vis tik tai um, pašalinti tas, kurios yra likusios, ką mūsų patirtis parodė, kas yra svarbu. Taigi dabar dėl neįvykdytų reikalavimų Trečias straipsnis yra pakankamai komplikuotas su visom tom ribom ir atskaitiniais laikotarpiais. Belgijoje buvo pakankamai sudėtinga sistema su skirtingais tais visais atskaitiniais laikotarpiais ir ribomis, kodėl neįvykdytų reikalavimų, tarkim, kurie yra susijęs su um, atostogomis ar atlyginimais neišmokėtais. Tai Belgijoje buvo nuspręsta supaprastinti sistemą kiek įmanoma. Dabar turime bendrą ribą 25 tūkstančiai eurų. Reikalavimai mūsų mm, įmonių uždarimo fondo, tai yra e, Belgijoje egzistuojančios garantijų institucijos padengiami tik tai iki 25 tūkstančių eurų. Dabar dėl darbuotojų, kurie gauna atostoginius, tačiau negauna atlyginimo, turi galimybę gauti dalį savo atlyginimo. Mes siekiame, kad sistema būtų priimtina didžiai daliai gyventojų. Taigi labai svarbu, kad sistema būtų kaip galima paprastesnė. Belgijoje 95 procentai darbuotojų pateiktų reikalavimų yra padengiami tos garantinės institucijos 85 procentais atveju 100 procentų reikalavimas yra padengiamas. Bet to reikia nepamiršti įmokų, kadangi ta garantijų sistema Belgijoje yra finansuojama darbdavių įmokomis tos įmokos yra mažiau nei 0,2 procento brūto atlyginimo. Taigi, tai nėra labai didelė suma, aišku, nėra ir nulinė, tačiau vis tik tai tai nėra labai stambi įmoka, dėl kurios darbdavys būtų skatinamas e, nedirbti Belgijoje, nesiregistruoti Belgijoje. Dabar dėl kai kurių darbuotojų kategorijų, kurios galbūt neįtrauktos, direktyva pakankamai gerai perkelta e, Belgijoje ir tik tai nekomercinių nepelno sektorių darbuotojai neįtraukti, tai yra pavyzdžiui pagyvenusių žmonių, e, slaugos ligonių darbuotojai nepatenka į tą garantinį įmonių uždarimo fondo. Tačiau nuo 2008 metų buvo tokių atvejų, kuomet buvo um, senukų namai, globos namai užbankrutavę, taigi ir senukai atsidūrė gatvėje, ir darbuotojai buvo problemų. Kom reikia pasakyti, kad dabar yra atitinkamai nekomerciniam sektoriui irgi garantinis fondas, tiesa, nekomercinio sektoriaus garantijos mažesnės yra ir įmokos yra mažesnės. Aš manau, kad iš tikrųjų direktyva yra pakankamai lankstumo, kad būtų galima apimti visas darbuotojų kategorijas. Ir galiausiai dėl atvejų per sieną. Iš principo kaip direktyva reikalauja, įmonių uždarimo fondas apima visus darbuotojus, kurie dirba įmonėje, gamykloje, Belgijoje, teisėtai. Taigi iš esmės viskas puiku pagal direktyvą. Tačiau praktikoje, aišku, kartais iškyla tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, jeigu nemokumo procedūros vykdomos kitoje valstybėje narė, tačiau turi poveikio darbuotojams Belgijoje, tuomet mūsų įmonių uždarimo fondui yra pakankamai sudėtinga palaikyti ryšius su kitos valstybės um, pareigūnais ir išsiaiškinti visas detalės dėl tos nemokumo bylos uh, problema yra ta, kad valstybių narių teisės aktai nėra harmonizuoti, suvienodinti nemokumo byloms, taigi kartais nėra lengva gauti visą teisingą informaciją iš kitos valstybės narės dėl to, kas vyksta. Taip pat direktyva dar palieka galimybių valstybėms narėms laisvai interpretuoti tai, kaip nustatyti, kuri institucija yra atsakinga už garantijų teikimą. Uh, šiuo atveju irgi kartais praktiniam gyvenime iškyla problemų, stengiantis išsiaiškinti, kas būtų atsakingas už garantijų mokėjimą. Ačiū. E, então, muito obrigada. Eu e, solicito que se puderem. Labai ačiū. Labai paprašyčiau, jei manoma, palikti jūsų pasisakymų um, tekstus raštu, tai tada mūsų sekretorietas galėtų išplatinti šios tekstus e, parlamentarams. Na ir dabar komisijos atstovas ponas Fendris. Ar jūs pagėdautumėte dabar pasisakyti? Prašom, jeigu taip. Madam Chair, uh, I will try to be brief. Uh, the report which is in... Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Mūsų pateikta Ataskaita buvo parengta po to, kai buvo atliktas išorinis komisijos užsakytas tyrimas. Europos socialiniai partneriai ir valstybės narės turėjo atsakyti tam tikrus klausimino klausimus, taip pat galėjo pakomentuoti tyrimo rezultatus. Pranešime kalbama apie direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse. Taip pat šioje ataskaitoje pirmą kartą yra pateikiami svarbus skaičiai dėl darbuotojų skaičiaus, darbuotojų, kurie dėl garantijų institucijų gavo išmokas. 2006-2009 e, metais 3,4 milijonai e, susilaukė, žmonių susilaukė naudos iš šių mokėjimų. Taigi skaičius yra gan didelis. Ataskaitoje sakoma, kad nuostatos susijusios su atsiskaitimu yra taikomos teisingai, tačiau kyla susirūpinimas dėl tam tikrų įgyvendinamojo pobūdžio priemonių kai kuriuose valstybėse narėse. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija ir toliau stebės, kaip yra taikoma ši direktyva valstybėse narėse ir pritaikys visas turimas priemonės kad išspręstų iškilusias problemas. Dar viena tyrimo išvada yra susijusi su šios direktyvos istorija. Ta istorija tikrai yra labai ilga, praėjus daugiau nei 30 metų galima sakyti, kad ši direktyva ir toliau Tai yra svarbiausia direktyva, kuri užtikrina minimalę darbuotojų apsaugą vidaus rinkoje. Tai yra labai svarbu minimali darbuotojų apsauga. Ir dėl direktyvos valstybės narės, kurios neturėjo garantijų institucijų, privalėjo jas įsteigti ir dabar jos gali įsitraukti į nemokumo procedūras ir paraginti sumokėti neįvykdytus reikalavimus. 2003 metais, antraisiais metais buvo patikslinta situacija dėl tarp valstybinių aspektų ir buvo pateik, padaryti tam tikri pakeitimai valstybių narių teisės aktuose dėl nemokumo ir tai dar labiau patikslino teisinius aspektus. Kalbant apie socialinių partnerių reikalavimus, norėčiau labai trumpai išsakyti vieną pastabą e, susijusios su šios direktyvos prigimtimi. Ši direktyva numato minimalų apsaugos lygį. Jeigu žiūrime į darbo užmokesčių lygį, kaip žinia, Europos komisija neturi uh, galimybės teikti teisės aktų šioje srityje, tai darbo užmokesčių klausimų egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Tas pats pasakytina apie atsakomybės e, ribas ir tam tikro aukščiausios ribos nustatymą bei laikotarpio trukmę. Iš tiesų, mūsų esmė yra apsaugoti darbuotojus, tačiau mes nenorėtume, kad būtų užtikrinta tik pati minimaliausia darbuotojų apsauga. Ačiū. Muito obrigada. Eu creio que da sua resposta eh, se con pode concluir que. Ačiū. Manau, kad eh, spręsdami pagal jūsų komentarus galime daryti išvadą, jau komisija. Mm neketina atmiausiai ateityje siūlyti direktyvos pakeitimų. Ar teisingai supratau, kad jūs siūlote išlaikyti direktyvą tokią, kokia ji yra ir mes tik tai žiūrime į studijas, kurios analizavo direktyvos įgyvenimą. Taip? Ar jūs norėtumėt pakomentuoti? Well, maybe just to clarify on the point in Noriu tik paaiškinti, profsąjungos ką pasakė, mm, tai tikrai nėra reikalo koreguoti teis, galiojančius teisės aktus. Kita vertus, ši direktyva patenka į tą paketą, kur kas viskas, kas yra susijęs su konsultacijomis dėl šių direktyvų, aišku, visa tai bus analizuojama ir ši direktyva patenka į tą paketą, kas tų teisės aktų, kurie analizuojami. Taigi, po tos atitinkamos analizės atsižvelgiant į rezultatus, aišku, analizė dar tik prasidėjo, gali būti, kad galbūt sureaguojant į krizę um, bus padarytos išvados, kad kai kurie direktyvos aspektai turėtų būti pakoreguoti ar galėtų veikti geriau. Tačiau kol kas mes dar iki to etapo ne, neprieėjome. Ir visas tas direktyvos e, tinkamumo patikrinimo procesas, kuris yra taikomas ir šiai direktyvai, bet ir, ir kitoms. Uh, dar tik vyksta ir 2011 metais visais vyks, tai dar neaišku, mm, kokie bus rezultatai, bet tikrai Bet 2013 metų vargu ar būtų galima kalbėti apie kokius koregavimo pasiūlymus. Labai svarbu būtent, jog direktyva buvo siekiama nustatyti minimales ribas dėl kompensavimo, kas turėtų būti valstybės narių teisės aktuose reglamentuota. Obrigada, estou, eh, está claramente. Eh, Ačiū. Labai aiškiai suprantame, kokia yra komisijos pozicija dabar. Kviečiu kolegas dalyvauti diskusijose. Pane Regner. Dankeschön. Äh, der Vertreter der Dėkoju. Komisijos atstovas e, patvirtino, kad svarbiausia užtikrinti minimalius saugumo reikalavimus darbo rinkoje. E, tai ypač aktualu šiandien, kai e, esame ekonominėje krizėje ir kai yra nemažai bankruoto procedūrų. Mano klausimas susijęs su apibrieštimis. Jūs žinote, šiandieną apibriešties yra įtvirtintos nacionalinėje teisėje. Taigi e, direktyva taikoma asmenims, kurie nacionalinės teisės aktuose įvardinimi darbuotojai. Ir įgyvendinant direktyvą kyla e, tam tikrų nesklandumų, todėl reikėtų pasižiūrėti, kaip direktyva buvo perkelta atitinkamose valstybėse narėse. Tai ne tik Čekijos atvejais. E, taigi e, direktyva netaikoma asmenims, e, kurie buvo pasamdyti atlikti konkretų darbą. Taigi norėčiau paklausti, kaip vertinate Čekijos situaciją. Šiandieną darbo rinka vis labiau susiskaldo, todėl Darbuotojų apibrieštis yra svarbu. Šiandieną daug yra terminuotų darbo sutarčių, laikinų darbuotojų statusas kelia problemų, pavyzdžiui, kaip yra stažuotojų atveju, e, kurių statusą taip pat vis sunkiau apibriežti. Todėl man labai būtų įdomu sužinoti, kaip sprendžiama ši e, problema. Kitas klausimas e, susijęs su tam tikromis darbuotojų rušimis, kuriems netaikoma e, direktyva, apie ką minėjo taip pat ir Europos e, profsąjungų konfederacijos atstovai, tai namų darbuotojai, žuvininkystės darbuotojai. Žinoma, dėl to yra priežastys yra istorinės, tačiau aš norėčiau sužinoti e, konkrečiau. Taip pat dėl bankroto procedūrų, dėl tarp valstybinių e, bankroto procedūrų. E, šiandieną ES vis dažniau susidurime su tarp valstybinėmis situacijomis. Ar direktyvoje yra numatyta, numatyti tam tikri informacijos mainai tarp garantijų institucijų ir klausimas komisijai. Ar nebūtų tikslinga įrengti privalomas, in, e, privalomus kontaktinius centrus. kurie reaguotų į situaciją. E, tokius kontaktinius centrus mes dabar turime vidaus rinkos rytyje. Tiek ačiū. Muito obrigada. Temos mais duas inscrições. A eh, senhora Jutta Steinberg, por favor. Vielen Dank. Äh, die Definition. Meine Steinruck na, apibrieštis, darbo užmokesčio apibrieštis patenka į valstybių narių kompetenciją ir nuo to priklauso garantinių institucijų išmokos, kaip reikėtų pašalinti šios skirtumus, kokiu priemonių reikėtų imti šią sritį. Dėkuoju, pane Boland. Ačiū pirmininkė. EPP vardu dirbau ponės Girlink ir komisijos konsultacijų pagrindų žiūrint į 2008 metų direktyvą, kuri jau pasiteisino apginant darbuotojų teisės įmonių nemokumo atvejais, kaip prelegentai jau sakė, kaip pastebim, kad yra tam tikrų direktyvos spragų, tai aišku, iš karto kalbame apie apibrėžimus ir subsidiarumo principo taikymą. Be abejo, reikalinga vienodžiau apibrėžti pagrindinius terminus, kurie leistų geriau apginti darbuotojus, sažiningiau juos apginti. Uh, Ir čia kalbėčiau apie darbuotojo, samdomo darbuotojo apibrėžimą, atlyginimo apibrėžimą darbo užmokesčio apibrėžimą, atskaitinio laikotarpio, to pamatinio laikotarpio apibrėžimą. Nustatymą, nuo kada yra jau tas nemokumas skaičiuojamas. Uh, Ar tai yra, kuomet yra pateikiamas prašymas pripažinti nemokumą, ar kuomet yra priimas sprendimas, kad įmonė tikrai jau yra nemoki. E, reikia iš tikrųjų iš naujo galbūt pamastuoti apie tos dalykus. Komisija pasakė, kad galbūt e, kol kas neketina siekti direktyvos modifikavimo, bet gal vis tik tai atsižvelgiant į ekonominę krizę, į, į tikrai didelės problemas, galbūt vis tik tai reikėtų galvoti apie korekcijas šios direktyvos. Mes teiksime apie 20 pakeitimų ponios Gerling pranešimui, būtent siekdami e, suderinti tuos apibrėžimus e, tarp valstybių narių, taip pat pa, su, maždaug pavienodinti um, tos kompensacijos, kurios būtų mokamos darbuotojams, e, galvojant taip pat ir apie geresnius terminus, laikotarpius, kad būtų išvengta tikrai sudėtingų uh, E, situacijų, nes tie darbuotojai jau ir taip, aišku, ir praradę darbą, ir taip sunkiai gyvena, tai tikrai reikėtų pasirūpinti, kad nebūtų tęsiamas tas laikas, iki kada bus išmokamos tos kompensacijos, kad neprisidurtų dar tos administracinės problemos prie jų ir taip jau sudėtingo gyvenimo problemų. Tai būtų gal tokios pagrindinės kryptis, kaip mes siektumėm, kad direktyva būtų vis tik tai koreguojama, tobulinama. Muito obrigada. E eh, creio que não há mais pedidos de intervenção. Ačiū, daugiau nematau pagėdaujančių pasisakyti, taigi suteiksiu žodį gal vėlgi ETUC atstovams, Europos profsąjungų konfederacijos atstovams, jeigu jūs pageidautumėt pasisakyti, o po to komisijos atstovui suteiksiu žodį. Ar norėtumėt kažką pasakyti? Então, senhora Varnek tem. Thank you. Um, with regard to the, the questions on the... On... Varnek, Dėl darbuotojo apibrėžimo ir dėl situacijos Čekijoje. Manyčiau, kad direktyva, kokia ji yra dabar, su dabartiniais apibrėžimais, manyčiau, leistų Čekijai įtraukti ir šios darbuotojus į šios direktyvos numatytą apsaugos rytį. Aš galvoju, jeigu būtų direktyvos pažeidimas, tai tada jau būtų prasme imtis kažkokiu tai veiksmų. Tai- bet aš nematau čia problemų su dabartiniam nuostatom kažkokiam, bet aišku, kyla klausimas dėl tos bendros problemos, kaip mes apibrėžėme darbuotoją, kas yra darbuotojas. Nes jūs kalbėjote apie kelias problemas. Pavyzdžiui, stažuotojai, praktikantai jie kai kuriuose valstybėse narėse galbūt patenka į tą apsaugos taikymo sritį, kai kuriuose gal nepatenka į darbuotojų apibrėžimą. Aišku, kyla klausimas dėl a, da, namų darbininkų tarnų. Ir aišku, kyla klausimas bendrai, kas tai yra darbuotojas skirtingose valstybėse narėse. Uh, mes darome prielaidą, kad tai yra bendro pobūdžio mm, problema, tačiau nebūtinai ji turi būti sprendžiama per nemokumo direktyvą. Galbūt galima tą problemą išspręsti ir per kitą teisės aktą. Toliau buvo klausimas dėl um, mokėjimų skirtumų, kai būtų galima išvengti tų skirtingų kompensacijų dydžių. Mūsų manimų svarbiausia yra, kad jeigu yra nevykti reikalavimai, kuriuos pateikia darbuotojai, kad jie būtų padengti, apmokėti, tai kad jie būtų apmokėti, kad tos kompensacijos padengtų e, juos. Nebūtinai reikalinga siekti per Europos teisės aktą tokio harmonizavimo, e, to, to dydžio. Mes galvojame, kad iš tikrųjų Visų pirma, reikėtų galvoti, kaip apibrėžiame viską direktyvoje ir kaip paskui tai perkeliame į nacionalinę teisę. Tai tik tiek norėjau pasakyti. Gal dar porą žodžių dėl kitos jūsų išsakytos pastabos, dėl atvejų per sieną. Čia, manyčiau, iš tikrųjų yra problema, tačiau irgi neturėtume maiškaus atsakymą. Uh, daug kas yra susijęs su komercinė teisė, be abejo, dažnai galbūt mm, čia žiūrime, kaip viską išspręsti, bet būna problemų, kadangi nemokumo procedūros sprendžiamas gan skirtingai skirtingose valstybėse narėse ir tuomet kyla rimtų problemų, kuomet um, tarptautiniu mastu veikianti uh, įmonė, veikianti per sieną, uh, tampa nemoki. Uh, kiekvienoje valstybėje narėje um, tos nemokumo procedūros vykdomos pagal tos valstybės narės taisyklės. Todėl dažnai sudėtinga garantijų fondams gauti reikalingą informaciją iš tos kitos valstybės narės teismų. Uh, bet kuriuo atveju reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima pagerinti tą keitimąsi informaciją tarp valstybių narių, kuomet tos procedūros yra skirtingos. Muito obrigada também. E então passava a palavra ao representante da Comissão. Galbūt komisijos atstovas norėtų kažką dar pasakyti. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Pavyzdžiai susijęs su apibrieštimis taip pat yra numatyti ir komisijos patiktoje ataskaitoje. Ten kalbama apie Čekijos atvejį ir Kipro atvejį. Ir mes tikrai ketiname stebėti situaciją ir spręsti e, klausimus, kurie yra susijęs su netitikimais. Kai dėl tarp valstybinių problemų, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 2002 metų pasiūlymo vienas, vienas svarbiausių elementų buvo tas, kad tarp valstybinė situacija apskritai buvo įtraukta į tą dokumentą, taip pat buvo numatyta galimybė dėl administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Ir aš norėčiau nurodyti ataskaitos šeštąjį puslapį, kuriame yra kalbama apie standartinį šabloną, kuris galėtų būti naudojamas keičiantis informaciją. Ir tai uh, palengvintų taikyti 10 straipsnio pirmąją dalį. Taip pat tai leistų e, geriau perkelti ketvirto straipsnio pirmą ir antrąją dalis į nacionalinę teisę. Atsiprašau, ketvirto straipsnio pirmąją ir trečiąją dalis. Ačiū. E e, Dėkoju. Pranešėja, ponė Galing, ar norėtumėte pakomentuoti? Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Anglų kalboje sakoma, jeigu kažkas nėra sulūžę, tai nebandykite to pataisyti. Ir tai tikrai taikytina šiuo atveju. Aš džiaugiuosi, kad e, bendrai sutarėma, kad direktyva veikia, pasiteisina ir buvo labai naudinga išgirsti, kad 98 procentai pateiktų prašymų yra patenkinami. Taigi galime savęs klausti, o kurgi E, slypi problema. Šiaip norėčiau padėkoti socialiniams partneriams, kad atvyko šį klausimą. E, aš tikrai atsižvelgsiu į jų nuomonę, rengdama šią nuomonę. Pagrindiniai klausimai yra susijęs su vykdymu ir teisės aktų perkelimu. Aš džiaugiuosi komisijos išsakytų teiginių. Jie sakė, kad tikrai spręs šias problemas. Aš nemanau, kad nuomonės tikslas yra kelti šiuos klausimus ir juos spręsti. Tai yra komisijos pareiga. Dabar minimalus kompensacijų lygis. Tai kelia problemų, nes būtų labai sunku nustatyti tokį minimalų lygį 27 valstybėse narėse. Galbūt formulę galima nustatyti, bet pačią sumą nustatyti būtų sunkumu ir net dėl pačios formulės būtų sudėtinga ją numatyti dėl skirtingų situacijų ir sąlygų. Ir aš manau, kad šis klausimas susijęs su mažuoju bendru vardikliu kelia tam tikrų problemų. Kai kurios valstybės narės tikrai numato kur kas didesnę apsaugą negu kad minimalę ir psichologinė prasme yra gan sudėtinga nustatyti tą minimalę apsaugą, minimalų lygį, ypač tų asmenų, kurie gauna kur kas didesnės sumas atžvilgių. Ir galiausiai norėčiau paminėti tarp valstybinius atvejus. Prieš maždaug mėnesį mes keitėmės nuomonėmis šiuo klausimu. Aš ketinau pateikti savo pakeitimus savo pačios nuomonėje, nes to pasikeitimo metu gavau daugiau informacijos. Mums iš tiesų, peržvelgus ataskaitą, reikia kreipti dėmesį į vieną klausimą. Aš manau, kad nepažeisdami dabartinių taisyklių mes turėtume kalbėti apie kreditorių reitingavimą ir apie tai mes turėtume nuomonėje ap... atkreipti dėmesį. Taigi aš pati pateiksiu su tuo susijusi pakeitimą ir manau, kad tokiu būdu pagerės tarp valstybinėse įmonėse dirbančių darbuotojų apsaugos lygis. Dėkoju visiems. Sim, eu também quero agradecer a todas e a todos os que intervieram. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems kalbotojams. Pirmiausia, norėčiau padėkoti svečiam iš profsąjungų konfederacijos, taip pat komisijos atstovui. norėčiau vieną pastabą dėl mūsų pranešėjos pasisakymo. Dėl, dėl kreditorių eilės nustatymo. Tai iš tiesų yra labai svarbus aspektas. Mano valstybėje e, čia kyla nemažai problemų. jei teismai priima e, palankų sprendimą darbuotojams bankroto procedūroje. Tai yra puiku, tačiau yra nemažai atvejų, kai teismas nusprendžia e, pirmenybę suteikti valstybės institucijoms arba bankams šioje kreditorių eilėje. Ir puiku būtų, jei direktyvoje e, būtų galima rasti atsakymą į šį klausimą. E, na ir šią savo pastabą š... E, siunčiu komisijai, tai yra labai svarbi problema. kreditorių eilė yra labai svarbu ir kokią vietą joje užima įmonės darbuotojai. Taigi, kaip minėjo pranešėja, ši problema yra intin aktuali, taigi dar kartą noriu padėkoti visiems kalbėtojams. Ir dabar pereikime prie e, pakeitimų pasiūlymų ir galėsime baigti svarsyti šį punktą. Então, eh, tendo em conta as alterações que fizemos no início na nossa ordem. Taigi mes pakeitėme darbo tvarkę ir pagal pakeistą darbo tvarkę dabar turėtume svarsyti penktą punktą. Tai demografiniai pokyčiai ir jų padariniai būsima Europos, Angl... Europos Sąjungos anglodos politika. Nuomonės autorė Sarim Asaja. Taigi ji pristatys mums savo nuomonę dėl pakeitimų, dėl e, kompromiso pakeitimų ir dėl balsavimo rytoj. Ačiū pirmininkė, kaip jau sakiau komitete. Uh, Mes kalbėjome apie demografinius pasikeitimus labai plačiai, tačiau jie nuomonėje mes kalbame apie demografinių pasikeitimų poveikį sanglaudos politikos ateitį. Taigi, ateičiai. Taigi sutelkėme dėmesį tik tai į šį aspektą. Noriu padėkoti kolegoms, kitiems pranešėjams ir bendrai komiteto nariams, kurie pateikė gan nemažai pakeitimų bet jie labai konstruktyvūs ir puikiai papildo pranešimą. Parengėme keturis kompromisus kartu su frakcijomis. Bus keturi balsavimai dalimis. Vieną prašė EPP, du paprašė GUE ir vieną paprašė žalieji. Norėčiau pakomentuoti 43 pakeitimą, kur mano frakcija PP prašo balsavimo dalimis čia kalbama apie tą sakinį, kur raginama komisija užtikrinti so, visuotinės svarbos socialinių paslaugų teisinį, teisinės garantijas. Mes galvojame, kad atsižvelgiant į subsidarumo principą, tai e, reikėjo prašyti balsavimo dalimis ir todėl mes to paprašėme. Toliau 31 pakeitimas. Mes žiūrėjote čia ji nori, kad žodžiai produktyvumas ar našumas būtų pakeistas žodžiu prieinamumas. Tuomet pakistų pakeitimo prasmė, todėl aš įrašiau minusą prie šio, pakeit, prie šio prie pakeitimo, nes iš tikrųjų prasmė produktivumo ir prieinamumo yra skirtinga. Tačiau, aišku, pakistų pirminio teksto reikšmė, todėl padėjau minusą prie šios korekcijos. Galbūt tos frakcijos, kurios paprašė kitų balsavimų dalimis, galėtų paaiškinti, kodėl jos to paprašė, kokia yra jų pozicija tais atvejais dėl tų balsavimų dalimis. O bendrai vertinant, sakyčiau, kad e, tikrai labai konstruktyvus yra tekstas nuomonės. Manau, kad mūsų komitetas labai pozityviai prisidės prie pranešimo, už kurį yra atsakingas regi komitetas. Ačiū kolegos. Eh, muito obrigada, senhora deputada. Eh, e Ačiū pranešėjai. Kviečiu kolegas dalyvauti diskusijose, užduoti klausimus, jei tokių būtų. Pane Ovir. Tänan, proua eesistuja. Ma tahaks tänada Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Sari Esaja už jos labai aišku dokumentą, už labai aiškiai parengtą nuomonę. Šioje nuomonėje ji viską įvardyja tikraisiais vardais. Mano frakcija ALDE frakcija džiaugiasi šią, šią nuomonę ir mes pateikėme tik tris pakeitimus. E, pranešėja pritarė šiems pakeitimams, aš jai esu už tai dėkinga. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį dokumentą. Ačiū. Então tem a palavra Senora Šroda, yeah. por favor. Pane Šroder. Pane Šroder. Na, aš dalyvavau dėrybose dėl e, sanklodos ataskaitos, bet aš būtinai turiu čia dalyvauti. Norėčiau nurodyti vieną dalyką. 19 pakeitime svarbu nurodyti tai, kad senėjantis asmenys turėtų dalyvauti aktyviau darbo rinkoje. Na, formuluotė, kuri dabar pateikta, puikiai tinka Suomijos e, kontekste, bet ji nebūtinai e, atspindi kitų valstybių e, situaciją. Obrigada e creio que não há mais pedidos de intervenção. Ačiū, daugiau nematau prašančių žodžio. Tada. Todėl suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Esajai, kad galėtume diskusijas apibendrinti. Oh, no Tikiuosi, kad rytoj balsuojant problemų nekils, tačiau jeigu norite pateikti žodinį pakeitimą, uh, Tai būtų gerai, kad jūs pateiktumėt jo tekstą iš anksto ir pakankamai iš anksto laiku, kad galėtumėm pasirūpinti galbūt vertimu ir, ir, ir taip toliau. Dėl Suomijos galiu pasakyti, kad e, Suomijoje yra sukurtos labai pozityvios paskatos tiems, kurie nori dirbti toliau, kurie nori tęsti savo profesinę karjerą. Ir, ir, ir Suomijoje yra tikrai plačiai naudojamos tokios paskatos tiems žmonėms, kurie pageidauja tęsti toliau darbą, tikrai jie gali toliau dirbti ir, ir gauti naudos iš to. Aš suprantu, kad kai kuriuose valstybėse narėse žmonės, tie, kurie nori toliau dirbti, negu kad jiem priklausytų, yra tarsi baudžiami. Suomijoje taip nėra, jie yra skatinami. Tačiau, aišku, mes galėsime padiskutuoti plačiau dėl šių klausimų. Obrigada. E damos por concluído E, Ačiū. Tokiu būdu baigiame diskusijas šiuo klausimu ir periname prie kito darbo atvirkės punkto, tai yra aštuntas darbuotojų judumo skatinimas Europos Sąjungoje. Kolega, ponas Sungurijanų, atvykęs taip? Tai gal pageidautume tada iš karto ir pristatyti savo pranešimą šią temą. Tada galėsime panalizuoti ir pakeitimus, kuriuos pateikė kolegos. Uh, Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi susidomėjimu, kuris parodytas dėl šio pranešimo. Yra pateikta 157 pakeitimai. Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi Mm, tuo, kaip, kokį pavydalą įgauna šis pranešimas po truputį. Mm, panašu, kad dauguma kolegų sutinka, jog reikia darbuotojų judumo ES, iš tikrųjų reikia daugiau darbuotojų judumo ES. Buvo kilusi procedūrinė problema iš pradžių, sakyčiau, nedidelė, Mm, ir labai svarbu užtikrinti terminų nuosek, nuoseklų naudojimą pranešime. Kai kurie kolegos mm, naudojo skirtingus terminus, kalbėdami apie vieną ir tą patį dalyką. Pavyzdžiui, vieni sako migruojantis darbuotojai, kiti sako migrantai, kiti sako ES darbuotojai migrantai ir taip toliau. Reikėtų sakyti ES darbuotojai migrantai, kadangi būtent eina kalba apie tai. Aš bendrai sveikinčiau pakeitimuose išdėstas mintis, kurių esmė yra tokia, kad už panaš, panašų darbą būtų panašus atlyginimas mokamas, nežiūrint to, kur tas darbas atliekamas. Antras dalykas, reikia vengti socialinio dempingo. Trečia, kovoti reikia su rasizmu ir ksenofobija. kai kalbame apie darbuotojus ir jų teisę į darbą. Ir toliau reikia rūpintis darbo sąlygomis tinkamomis. Dabar jau kalbėčiau konkrečiai apie pakeitimus. Norėčiau akcentuoti tuos pakeitimus, kur kalbama apie diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimą. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, kai eina kalba apie darbuotojų migravim, darbuotojus migrantus, darbuotojų judumą ES. Ir kolegės Harkin, kolegės Blinkevičiūtės, Moran Šartie kitų kolegų e, mintis šio klausimu e, labai sveikintinos. Toliau dėl pakeitimų susijusių su Solvit ir Eures. Manau, kad tai yra labai svarbios priemonės, kai eina kalba apie darbuotojų judumo problemas. Sveikinu ir šiuos pakeitimus, kurie akcentuoja Solvit ir Eurės svarbą, užtikrinant informacijos sklandų judėjimą. Taip pat norėčiau paminėti tą mintį, kad ES piliečiai turi turėti galimybę pilnai pasinaudoti savo teisėmis. jeigu aš čia kalbėčiau apie 15 pakeitimą, kurį pateikė ponas Kabernoch. Ir taip pat kitus pakeitimus, kur kalbama apie darbo jėgos politiką, sveikatos priežiūrą, dvigubo apmokestinimo išvengimą, ir kitus dalykus, kurie gali atgrasinti darbuotojus nuo judumo. Tai yra kiti dalykai, ne vien tik nelaksus teisės aktai. Toliau, kalbant apie darbuotojų judumą, reikia pasakyti, kad gali atsirasti neigiamų situacijų, neigiamų tiek darbuotojams, tiek darbi, darbdaviams. Tad sankcijos bei žalos atlyginimo priemonės turi būti numatytos. Ir tai teisingai paminėta, teisingai akcentuota socialistų frakcijos šešėlinio pranešėjo. Dar vienas klausimas kaip mes žiūrime į e, darbuotojų judumą. Aš nenoriu pasakyti, kad dabartinis es požiūris yra tobulas, bet vis tik tai negaliu paremti ir tokių pakeitimų, kuriuose yra sakoma, kad es požiūris yra neteisingas. Yra tokių pakeitimų, kuriais lik ir bandoma teikti, kad es požiūris teisės aktai bendrai neskatina, nenumato tinkamų priemonių šiai sričiai. Mm. Tikrai negalėčiau tokių argumentų racionaliai paremti. Dar viena yra tokia specifinė problema, kurią aš išvelgiau kai kuriuose pakeitimuose kur kalbama apie darbuotojų judumą, kad kartais tai nėra laikoma uh, laisvos valios pasireiškimu. Kartais tarsi bandoma teikti, kad žmonės yra priversti migruoti kitą valstybę ieškoti, ir ieškoti darbo ten. Tačiau, aišku, reikia įvertinti socialinį ekonominį kontekstą, kuris nuolat kinta. Uh, rytų, vidurio, pietų Europoje. Vis tik tai reikia pasakyti, kad reikėtų bendrai darbuotojų judumą vertinti kaip savanorišką judumą, laisva valia pasirinktą judumą. Yra tvirto pagrindo taip teikti. Yra taip pat pakeitimų, kuriuose kalbam apie tai, kad ES e e, darbuotas migrantas mm, gali tikėtis, ko gali tikėtis iš priimančios valstybės. Ir aš tos kitos pusės aš čia kalbėčiau apie Turinen ir Kornelisen pateiktus pakeitimus, kuriuose teisingai akcentuojama tai, kad reikia spręsti neteisėto darbo, e, sufalsifikuoto įdarbinimo ir kitokius atvejus, kurie gali pakengti darbuotojų teisėms toms teisėms, kuriomis darbuotojas turėtų turėti galimybę naudotis priimančioje valstybėje. Ir pabaigai. Noriu pasakyti, kad šį pranešimą aš vertinu ne kaip kažkokį trumpalaikį ar vidutinės trukmės laikotarpio receptą, kadangi iš tikrųjų eina kalba apie valstybių narių ateitį. Aš sutinku, kad e, darbuotojų judumas gali turėti tam tigrų e, neigiamų e, aspektų, kaip aš jau sakiau, tačiau. Tačiau mes iš pasaro laikotarpio patirties žinome, kad yra didžiulė pozityvi patirtis, kuri tikrai gerokai viršė bet kokią neigiamą patirtį. Uh, bet kokius neigiamus aspektus ir iš to požiūrio taško vertant aš laikausi nuomonės, kad reikia panaikinti bet kokius dar išlikusius barjerus, kliūtis darbuotojams, kurie ieško darbo kažkur kitur ES ir sveikinu Austrijos ir Vokietijos sprendimus, kad jos panaikins dar likusius e, barjerus darbuotojų judumui, dar nuo 2004 metų patvirtintus e, barjerus e, toms valstybėms, kurios, aš tikiuosi, kad ir bus taip pat panaikintos ir kliūtis darbuotojų judumų iš tų valstybių, kurios įstojo 2007 metais. Tai gal tiek tada, pirmininkė, ačiū. Muito obrigada. E, e temos já alguns pedidos de. Dėkoju. Dėkoju. Jau keletas kolegų paprašė galimybės pasisakyti, tiesiog norėjau pridurti, kad e, prie darbo prisidėjo du komitetai, Libe ir moterų teisų komitetai. Buvo pateikta daug pakeitimų, kaip žinia. Dabar pradėsime diskutuoti. Kolegė Blinkevičiūtė. Aš e, manau, kad jūs esate pranešėję e, Libe komitete. Taip, prašom. E, ačiū labai, e, ponė pirmininkė. Aš esu ne tik tai nuomonės pranešėja Libė komitete, bet taip pat esu ir šešėlinė pranešėja e, nuo mūsų socialdemokratų frakcijos dėl šio, šiam employmento komitete ir todėl išsakysiu nuomonę. Uh, Iš tiesų, pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjų Gurianui už pateiktą e, darbą ir pranešimą. E, tikrai pranešėjas suformulavo nemažai pasiūlymų, kurie kuriuos įgyvendinus mes turėtumėm geresnį rezultatą ir būtų pas, pašalintos visos kliūtis būtent tam, kad darbuotojai laisvai judėdami ES būtų tinkamai ir įdarbinti ir nebūtų pažeidžiamos jų e, teisės. E, bet kartu aš noriu pateikti mm, e, ir keletą paaiškinimų dėl įregistruotų pakeitimų ir papildymų šiam pranešimui. Pirmiausia, mm, dėl vienos bendros pastabos noriu pasakyti tai, kad be abejo, laisvą darbuotojų judėjimą mes vertinam kaip pozityvų reiškinį. Ir tai yra suprantama, ką ir gerbiamas pranešėjas pabrėžė. Bet aš siūlau savo pakeitimuose taip pat įvertinti ir kai kuriuos neigiamus aspektus, kurie atsiranda. Ir visiškai nereikėtų to vengti ir to bijoti. Ir aš sutinku, kad mes vertinam ne tik dabar esamą situaciją, kad galbūt kokia bus ir ateitis situacija, bet mes turime e, matyti, kad vidurio, e, e, e, vidurio Europos šalyse e, ir rytų Europos šalyse yra labai didelė migracija būtent mūsų žmonės migruoja į kitas e, senasias ES valstybės e, ir jie laisvai migruoja tam tikrą prasme bet paskata yra dėl to, kad jie savo valstybei neturi darbo ir negali išgyventi. Tai tokiu atveju mes turim šalyti tas kliūtis ir tas priežastis, dėl kodėl tose valstybėse žmonės masiškai išvažiuoja ištisi kaimai, miesteliai ar gatvės. Ir taip yra ne vienoj valstybei tą turim vertinti ir neturim vengti. Ir tai tikrai nepakenks laisvam darbuotojų judėjimo principui. Tai su tuo yra susijusi mano dalis pakeitimų. Antras dalykas, e, kur e, irgi yra labai svarbus pakeitimai ir mūsų socialdemokratų frakcija ypatingai tai akcentuoja, e, kad E, e, migruojančių darbuotojų darbo ir socialinės teisės turi būti užtikrintos ir įgyvendinamos. ES iš tiesų priėmė labai nemažai teisės aktų siekiančių užtikrinti vienodą požiūrį į visus darbuotojus ir užtikrinti jiems vienodas teisės ir vienodas darbo sąlygas. Bet vien tų teisės aktų prieimimas dar visiškai negarantuoja, kad jie yra įgyvendinti. Štai todėl dalis mano pateiktų pakeitimų kalba apie poreikį ne tik nustatyti teisės, bet ir numatyti šių teisių įgyvendinimo priemonės, gynimo priemonės, o nustačius pažeidimus, taip pat taikyti atitinkamas e, e, sankcijas ir žalos atlyginimo mechanizmą. Ir aš dėkoju pranešėjų Ungurianui, jis savo kalboje pasakė, kad sutinka su, tokiu, su šiais e, pakeitimais. Dar vieni pakeitimai, vienose pakeitimuose siūlau skatinti atsakingas nacionalinės darbo priežiūros institucijas, darbo inspekcijas, glaudžiau bendradarbiauti, tikrinant darbo e, sutarčių atitikimą ES e, teisė ir nacionaliniai teisiai. Ir e, glaudesnis bendradarbiavimas turėtų būti skatinimas taip pat ir įdarbinimo agentūrų veikloj, siekiant gerinti ES darbuotojų, migruojančių darbuotojų švietimą, informatumą darbo teisės srityje, skatinant jų integraciją į kolektyvinius darbo santykius. Ir e, iš tiesų labai noriu paprašyti supratimo iš pranešėjo, kad e, būtina e, aktyvinti socialinių partnerių bendradarbiavimą ir ypatingai profesinių sąjungų bendradarbiavimą, todėl kad priešingų atvejų iš tiesų bus pažeidinėjamos atvykus iš vienos šalies į kitą dirbti darbuotojų e, teisės ir e, tai tikrai nepasitarnaus e, laisvam darbuotojų judėjimui ir to principo kaip tokiam na, skatinimui ir supratimui ir teigiamam jo vertinimui. Ir taip pat dar siūlau pranešimą įtraukti siūlymą stiprinti darbuotojų E, informavimo direktyvos įgyvendinimą. Iš tiesų labai dažnai e, darbuotojų teisės atvykusios iš kitos šalies, iš vienos šalies į kitą yra pažeidžiamos todėl, kad darbdavys ne visada informuoja darbuotoją apie toj šaly galiojančius teisės aktus, o pats darbuotojas neretai yra blogesniai padėti, nes jis tiesiog na, nemoka galbūt tos šalies kalbos kaip reikiant, nėra susipažinęs su veikiančiais įstatymais ir todėl informuoti iš tiesų e, reikėtų kaip galint plačiau. E, taigi Ačiū, tokie būtų pakeitimai ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai bendradarbiausim, norėdami, kad Europos parlamentas priimtų šį pranešimą. Ačiū. Muito obrigada e passava a palavra eh, à senhora Turunen. Tem a palavra. Um, Yes, thank you. I just uh, came from the internal. Ačiū tik atėjau iš vidaus rinkos ir vartotojų teisų komiteto. Ten Mišel Barnie pristatė trumpai sąrašą dėl bendros rinkos akto, nes e, dešimtas punktas, aš tai sakau, kadangi dešimtas punktas yra dėl socialinės anglodos ir komandiruotų darbuotojų ir paaiškinimo kaip reikia įgyveninti pagrindinės socialinės teises. Taigi kitoje toje salėje, kitame komitete taip pat yra pripažįstama, jog yra tam tikrų iššūkių kuriuos reikia įveikti, kai eina kalba apie darbuotojus, kurie dirba ne savoje valstybėje narė, kad yra taip pat iššūkių ir komandiruotų darbuotojų srityje mes turime būtent išsiaiškinti, kaip būtų galima geriau gyventi pagrindinės socialinės teisės. Uh, Tai būtų dar kita tema, kurią būtų galima aptarti mūsų komitete, kuri būtų glaudžiai susijusi su šiuo pranešimu. Taigi visų pirma, labai ačiū pranešėjui. Noriu gal truputėlį pakcentuoti kai kuriuos iš mūsų pakeitimus ir paaiškinti, kodėl mes juos pateikėme, nes jūs iškelėte kai kurių klausimų. Aš kalbu žaliųjų vardu. Visų pirma, turime pakeitimų, kuriuose mm, kalbama apie mm, netikrą įdarbinimą ir netikrą darbuotojų judumą. Eina kalba taip pat, tai yra susijęs su patentų teisė taip pat yra didžiulė e, čia galimybė išnaudoti žmonės. Profsąjungos pasakoja tikrai e, labai katastrofiškus pavyzdžius, kaip siaubingai pasielgiama su žmonėmis. Tai yra didžiulės rizikos grupė, kurią mes turime pasirūpinti. 69 dar mūsų pakeitimą paminėčiau. Čia kalbama apie prieiga prie socialinės gerovės, socialinės apsaugos sistemų. Mes sakome, kad reikėtų neriboti tos prieigos, kaip pat kai kurios valstybės narės tengiasi tai padaryti. Um, jūs norėjote pavyzdžio, tai pateiksiu pavyzdį. Junktinė karalystė iki dabar uh, turėjo taisyklę, kad darbuotojai iš rytų Europos valstybių neturi galimybę pasinaudoti socialinėmis teisėmis per pirmuosius metus, kai jie dirba Junktinėje karalystėje. Iš viso tai mes keliame klausimus dėl tokios politikos. Ir 69 pakeitime mes sakome, kad žmonės bent jau turi būti informuoti apie jų teises ir apie jų teises gauti socialinės apsaugos paslaugas, pašalpas ir taip toliau. 103 pakeitimą taip pat paminėčiau, kur kalbame apie atskirą ir bendrąją atsakomybę. Tai yra visiškai kitas dalykas. Jeigu mes norime atsakomybės grandinių, pavyzdžiui, kuomet yra skirtingų įmonių darbuotojai dirbantis e, iš, iš skirtingų e, valstybių vienoje, pavyzdžiui, vietoje, tarkim, statybos vienoje aikštelėje dirba skirtingų įmonių, skirtingo verslo atstovai iš skirtingų valstybių, tai ta atsakomybės grandinė visa yra pakankamai sudėtinga reikia pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie dirba ten vietoje, dirbtų geromis darbo sąlygomis ir kad tie, kas užsakė tą statybą, kad irgi neštų tam tikrą atsakomybę už tai, kad žmonės dirbtų geromis um, sąlygomis. Ir mūsų komisaras praeitais metais taip pat pasakė, kad uh, turėtų būti pasvarstytas tas klausimas. Kol kas iš komisijos mes dar nieko nematėm jokių pasiūlymų, tačiau tai iš tikrųjų tai yra pagal bendros rinkos taisyklės ir Vokietijos Vokietija ir Norvegija taip pat yra jau numačiusios tam tikras taisyklės būtent dėl visos tos atsakomybės grandinės. Toliau dėl 90 e, pakeitime mes kalbame apie darbo inspekcijas. Ir 26 pakeitimas, paskutinė būtų pastaba, 86 pakeitimas. Mes sakome, Ne taip, kad ES e požiūris yra netinkamas. Mes sakome, kad vietoj įgyvendinant tą požiūrį kyla problemų. Kartais teisės aktų nuostatos gražiai suformuluotos, tačiau tai, kas vyksta vietoje jau, e, dažnai skiriasi nuo teorijos ir iš tikrųjų reikia pagerinti tas inspekcijas, tuos tikrinimus, tą tolesnį mm, darbą, stebėjimo priežiūros darbą, kadangi iš tikrųjų ne viskas vyksta gerai vietoje. Mes nekaltinam teisės akto, kad jis yra neteisingas. Mes kaltiname tai, kas yra vykdoma vietoje, kaip yra įgyvendinamos tos teisinės nuostatos. Kitas dalykas, reikėtų nebijoti diskutuoti tų problemų, kurios kilo, tų iššūkių, kurie atsirado ir turėtumėm nebijoti spręsti jų. Kitaip ksenofobija tikrai dar labiau stiprės Europoje tuomet bus žmonių, kurie pyks vieni ant kitų, e, žmonių, kurie norės išspirti užsieniečius iš savo šalių, kaltindami juos dėl visų problemų. Aš nenoriu, kad tai būtų. Aš ir todėl noriu, kad turėtumėm um, judumą, kuris būtų padorus, pagri, paremtas tinkamų pagrindų ir kad ne vien tik tai teisės aktai, bet ir jų įgyvenimas vietoje būtų teisingas. Todėl mes ir raginame užtikrinti padorų, sąžiningą judumą tikrai pati paskutinė pastaba, tikrai žinau, kad jau ilgai kalbu, bet norėjau perskaityti štai ką. Iš savo Facebook puslapio paskaitysiu, gavau žinutę iš Rumuno, kuris seka komiteto darbą ir norėjo papasakoti apie savo uh, patirtį. Tai jaunas žmogus, kuris sako, uh, Štai ką, yra beveik 3 milijonai rumunų, kurie dirba už Rumunijos ribų kažkur ES. Ir tie klausimai nėra aptariami nei Europos parlamente, nei uh, e, e, žiniaslaidoje. Pavyzdžiui, mano draugas 22 metų rinko vyšnės, dirbo po 12 e, valandų į dieną, 6 dienas per savaitę ir uh, dar, darbdavys ją mokė tik tai už tai, kiek buvo surinkta uh, vyšnių. Ir jis pasako istorijas tiesiog tiesiog kaip tie vyšnių skinėjai tiesiog medžiuose kovoja vienas su kitu dėl vyšnių. Aš manau, kad tai yra labai rimta problema ir mes turime spręsti tokius klausimus ir e, būtent tokius klausimus, kurie mm, vyksta aplink mus, kurie yra susijęs su darbuotojų judumu. Esu tikra, kad turime sudaryti palankias sąlygas žmonėms e, judėti po Europos Sąjungą, tačiau turėti taip pat ir atitinkamas teises, teises, pavyzdžiui, pensiją ir taip toliau. Ir žmonėms iš tikrųjų tai yra labai sunkus klausimas. Aš gaunu daug ir elektroninio pašto žinučių ir laiškų. Aš tikiuosi, kad tai bus kažkaip integruota į šį pranešimą. Dėkoju. Kolega Koferatė, žodis. Dėkoju pranešėjai už nuveiktą darbą. Aš pritariu jos nuomoniai, būtent, kad darbuotojų judumas yra labai svarbus, kad jis turi būti vertinamas teigiamai galimybė laisvai judėti yra vienas pagrindinių vidaus rinkos principų, taigi judėti iš vienos valstybės į kitą be kliūčių. Na, ne, mums nepavyks e, pasiekti tikslų iki jei mes neužtikrinsime judėjimo dėl įvairių demografinių pokyčių, dėl skirtumų sąly, tarp darbo sąlygų, skirtumų, Skirtingos ekonominės sąlygos, žinoma, e, verčia e, darbuotojus judėti. E, šį procesą reikia skatinti, bet taip pat ir reglamentuoti. Pateikti pakeitimai yra svarbus ir pranešėja į tai taip pat atkreipė dėmesį. Aš norėčiau paminėti tokius pakeitimus, būtent, kad reikia pašalinti kliūtis, barjerus. Vieni jų susiję su materialinėmis sąlygomis, tai yra e, darbo užmokestis, e, atliekant tą, kad turėtų būti panašus darbo užmokestis už e, panašų darbą taip pat darbuotojų teisų užtikrinimas. Ir e, čia yra nemažai skirtumų tarp valstybių narų, narių. Na ir svarbu ne tik teisė į darbą, jiems svarbu užtikrinti taip pat vienodas pilietinės teisės, kadangi darbuotojai taip pat piliečiai. Taigi e, neįmanoma atskirti darbuotojų nuo piliečių. Reikia užtikrinti e, vienodas darbo sąlygas ir taip užtikrins taip pat pana, panašias pragyvenimo sąlygas. Na, vertindami pakeitimus, e, turime atsižvelgti į materialinės sąlygas, kurios iš tiesų sukelia nemažų mažų kliūčių judumui, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir tai, kas laukia darbuotojo pabaigus profesinę karjerą, būtent pensijų aspektas. Jie turi turėti galimybę uh, E, perkelti savo teises į pensiją iš vienos valstybės į kitą. Tam, kad užkirstume e, kelią neįgiamai e, praktikai. Tai dažnai yra, kad darbuotojai dirba vienoje valstybėje narėje, o baigia profesinę karjerą grįžta į kitą. Ir jie turi teisę savo teises į pensiją perkelti į kitą šalį. Taigi, e, teisių į pensijų išmokas perkelimas yra labai svarbus ir į šį aspektą taip pat svarbu atsižvelgti kaip ir į darbo sąlygas. Na ir paskutinė pastaba dėl sankcijų. Aš tikiu, kad sankcijos turi atgrasantį e, poveikį, tačiau taip pat sukurti ir skatinančias priemonės, taigi skatinančias priemonės tiems, kurie gerai elgesi ir priešingai numatyti sankcijas tiems, kurie nesilaiko e, teisės aktų ir reikalavimų. Mm. Taigi tiek. Dėkoju. Kornelis. <clears throat> ja. Ačiū. Turiu klausimą susijusi su teisėmis, nes pranešėjas iškėlė tokį klausimą. Mano kolega Turunen taip pat apie tai šiek tiek užsiminė. Mes manome, kad ES nėra vien tik ekonomikos sąjunga, tai yra ir žmonių sąjunga. Todėl laisvas darbuotojų judėjimas yra teisė ir kliūtis arba barjerus reikėtų statyti tik tai tais atvejais, kai tai yra tikrai reikalinga. Turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos, kad valstybės narės e, nekonkuruotų viena su kita dėl darbuotojų socialinių teisių. Bendrojoje rinkoje valstybės narės turi ir kitų sričių, dėl kurių gali konkuruoti. Taigi mes turime pasirūpinti ir pasistengti, kad valstybės narės nepradėtų konkuruoti ir dėl socialinių teisų. Aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra įtraukti kažką dėl pereinamųjų laikotarpių. Aš manau, kad jie tikrai nebuvo naudingi ir Iš tiesų, kai kuriuose valstybėse narėse buvo fiksuoti darbuotojų išnaudojimo, net vergystės atvejai. Deja, gegužės pirmą dieną bus panaikinti, turės būti panaikintos tos perinamojo laikotarpio priemonės toms valstybėms, kurios įstojo ES ketvirtaisiais metais, tačiau jos nebus panaikintos Bulgarijai ir Rumunijai. Mano pačios valstybė šią savaitę pranešė, kad e, tos e, ribojančios priemonės Bulgarijai ir Rumunijai bus taikomos ir toliau. Taigi jau penkerius metus bulgarai, kurie atvyksta į Niderlandus e, rinkti braškių, jie nebegalės to daryti, nes vyriausybė tuo pasirūpino. Taigi aš plenarinėme posėdėje ketinu teikti pakeitimą būtent šiai konkrečiai problemai kelti. E, kitas dalykas - Kroatijos galima narystė Europos Sąjungoje. Aš esu įsitikinusi, kad e, kai kurios valstybės narės, e, įskaitant ir Niderlandus, dėl populistinių vidinių priežasčių siūlis taikyti perinamojo laikotarpio priemonės ir darbuotojams iš Kroatijos. Tai būtų tiesiog e, absurdiška, jokinga. Kroatijoje gyvena tik 3 milijonai gyventojų, tai yra gan turtinga šalis, lyginant su kitomis naujai įstojusiamis šalimis ir tai būtų tikrai labai keista. Taigi įtraukime ir tokią nuostatą, kad mes smerkėme tokius žingsnius. Kitas dalykas yra tos pačios lyties santokų pripažinimas. Kažkas sakė, kad čia subsidiarumo klausimas, bet aš manau, kad įsivėlė nesusipratimas. Tai nereiškia, kad visos valstybės turi pripažinti tos pačios lyties santokas. Tai būtų aišku puiku, bet e, tai jau yra subsidiarumo klausimas. Mes turime pripažinti tos pačios lyties asmenų santokas tose valstybėse narėse, kurios pripažįsta tokias teisės. Jeigu, pavyzdžiui, Vok Niderlandų pora, lesbiečių pora nori vykti į kitą šalį, toje kitoje šalyje ta pora turi būti pripažįstama kaip pora. Ir paskutinis dalykas Mes raginame institucijas spręsti ES piliečių diskriminavimo kitose valstybėse narėse klausimą. Niderlandai vėl čia yra geras, kitais žodžiais tariant, blogas pavyzdys. E, čia paminėčiau rumunų, bulgarų ir net lenkų darbuotojus, kurie yra diskriminuojami. Jie yra dažnai apvarčiuojami gatvėse tiesiog praeivių ir ES šių problemų dėja nesprendžia. Dėl šios priežasties mes pasiūlėme 68 pakeitimą ir tikimės, kad kiti jam pritars. Ačiū. Muito obrigada, senhora deputada. E agora, para terminar esta ronda. Ačiū. Ir dar kolegė Harkin. Apologies, uh, today... Ačiū. Labai atsiprašau pranešėjo, kad turėjau išeiti iš salės, kai jis pristatinėjo pranešimą, kadangi turėjau nubėgti į peticijų komitetą. E, reikėjo ten piliečių teises ginti. Labai atsiprašau pranešėjo dėl to. Turiu išsakyti keletą pastabų ir užduoti keletą klausimų. Aš pritariu žaliesiems dėl jų kai kurių pakeitimų, kur kalba apie padorų mobil, judumą, taip kaip mes kalbame ir apie padorų darbą. Manau, kad teisingai, kad, kad taip yra viskas apibūdina. Ir aišku, taip pat pasakyčiau, kad yra problemų su socialiniu dempingu, ksenofobija, rasizmu. Tikrai kai kurie pakeitimai padėtų išspręsti tas problemas. Vis tik tai nelabai suprantu, ką kolegė pasakė. E, dėl to, kad tos pačios lyties asmenų santokos turėtų būti pripažįstamos uh, tose uh, valstybėse narėse, jeigu iš kitoje valstybėje narėje, iš kurios jie yra, tos santokos yra, kur yra registruotos, jos yra pripažįstamos. Tai reiškia, kad turėtų tos valstybės narės, kurios nepripažįsta tos pačios lyties asmenų santokų, jas pripažinti. Tai ar eitų vis tik tai čia kalba apie santokas ar partnerystės, nežinau, kiek čia um, to lankstumo būtų, aš nesu ekspertė to klausimu. Manau, kad iš tikrųjų būtų čia problema, jeigu suteiktumėm teises papildomas kitų šalių piliečiams, tokias teises, kokiomis negali naudotis mūsų valstybės piliečiai. Toliau uh, kartu uh, su kolegomis teikiame pakeitimus dėl kvalifikacijų pripažinimo. Aš tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į tuos pakeitimus, nes tai yra labai svarbu darbuotojų judumui. E, taip pat dėl perinamo laikotarpio priemonių, apie tai buvo kalbėta, yra nemažai pakeitimų kuriais siekiama išbraukti pareiškimus, dėl judžių darbuotojų, kurie atvykę iš kitų valstybių narių sukūrė pozityvų poveikį priimančios valstybės narės situacijai. Aš sakyčiau, kad tikrai neturėtų būti taikomi pereinamieji laikotarpiai, nes aš pasisakau už tai, kad vis tik tai poveikis buvo pozityvus. Aš manau, kad kai eina kalba apie perinimo laikotarpio priemonės, jeigu valstybės narės turi kažkokių tai priežasčių ir gali įrodyti tai, tai nereikėtų to smerkti tiesmukiškai. Aišku, galbūt tai e, netitinka laisvo asmenų judėjimo dvasios, bet aš manau vis tik tai, kad turėtumėm labiau skatinti valstybės narės atsisakyti perinamų laikotarpio, o nereikalauti, neprimesti joms to reikalavimą, kad jos privalo atsisakyti to. Aš nesmerkčiau tų valstybių narių. Ir aš taip pat sakyčiau, kad kai eina kalba apie tas valstybės narės, kurios netaikė perinamą laikotarpio priemonių, aš manau reikėtų tikrai palikti tas nuostatas, kuriuose kalbama apie tai, kad jos nepatyrė jokių neigiamų padarinių. Ir pabaigai, dėl tų teisių, kad viskas turi būti paremta teisėmis žaliųjų pakeitimą labai atidžiai išanalizavau, kurie kalba apie tai, kad laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė teisė ir taip pat ten pasakyta, kad ES požiūris turi būti paremtas teisėmis, kai na, kalba apie laisvą darbuotojų judėjimą ES. Aš manau, kad teisinga tai yra, tačiau reikia būti atsargiems, kadangi mm, mes turime ne vien tik tai darbuotojų, bet taip pat ir laisvą prekių ir paslaugų judėjimą. Ir jeigu čia visur laikomės to principo, kad reikia visų pirma galvoti apie teises darbuotojų, tai gali būti tai, taip, kad tokio paties pagrindo bus pareikalauta, kad jis būtų pritaikytas ir paslaugų ir prekių atveju. Ir Europos Teisingumo teisme jau buvo atitinkamų bylų, pavyzdžiui, dėl e, Laval atvejo, kur yra laisvo darbuotojų judėjimo klausimas prieš pastatomas e, streikavimo, teisiai streikuoti. Iš tikrųjų, jeigu viskas suvedama tik tai į teises, tai ne visuomet galima užtikrinti lygybę e, teisme. E, čia atsižvelgiant į Laval bylą, aš sakyčiau, kad gali būti ir neigiamų padarinių. Aš aišku nesu ekspertė, aš tik tai keliu tokį klausimą, ar tikrai nebūtų kažkokių tai problemų, aš sakyčiau, kad čia reiktų labai atsargiai elgtis. Ir pabaigai. Čia, manau, yra puikus dar pakeitimas, kur e, prašoma parengti rezultatų lentelę dėl to, su kokiamis kliūtimis susiduria ES darbuotojai, kuomet nori pasinaudoti savo teisę į laisvą judėjimą. Man atrodo, įdomu būtų palyginti situaciją valstybėse narėse. Manau, kad piliečiams būtų įdomu pamatyti tokius rezultatus lentelėje prieš galvojant apie tai, kur judėti. Dabar dėl 53 pakeitimo, kur kalbama apie socialinės problemas, kurias sukėlė um, plėtra. Nežinau, ką čia norėta pasakyti Ir pabaigai paremčiau e, tuos pakeitimus ir mūsų 95 pakeitimą, kur yra kalbama apie tai, kad reikia komisijos paprašyti paviešinti e, darbuotojų judėjimo, judumo e, pozityvius padarinius, kad žmonės daugiau žinotų apie pozityvę pusę, nes kaip kad kolegos į pažadėjai pasakė, mes pernelik daug girdime apie neigiamus padarinius, bent jau galvojama, kad yra tokių neigiamų padarinių ir todėl tai skatina ksenofobiją, rasizmą. Aš manau, kad reikėtų galvoti ir apie teigiamą pusę ir noriu padėkoti pranešėjui. Eh, Ačiū, poniai Harkin. Noriu pasveikinti e, žurnalistus iš Ispanijos mūsų posėdėje jūs e, esate mūsų kaimynai, aš iš Portugalijos. Panas Serkas pakvietė jūs. Labai sveikiname jūs mūsų posėdėje. Labai trumpai norėčiau sureaguoti į ponios Harkin e, pasisakymą. Pritariu tai, ką jis sakė apie tos pačios lyties asmenų santokas. 14 šalių yra įregistravusios partnerystės ir yra keturios ar penkios šalis, kurios yra neutralios arba turi neutralią santokų teisės sistemą. Ir taip pat yra trys šalis, kurios apskritai neturi jokių teisės aktų dėl tos pačios lyties asmenų santokų. Taigi šis pakeitimas yra susijęs su lygiamis galimybėmis, lygiamis teisėmis, bet e, šiaip jau man atrodo, kad tai yra neligumų įtvirtinimas. Aš neįsivaizduoju, kaip galima pritaikyti tokias teisės nuostatas kitoje valstybėje narėje, tos pačios lyties asmen, asmenims ir po tokioms poroms kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad tai yra subsidirumo klausimas ir visiškai pritariu EPP e, frakcijos pozicijai šiuo klausimu. Labai Jums ačiū. Diskusijos šiuo klausimu baigėsi. Mes apsvarstėme daugybę įvairių klausimų, išklausėme skirtingų nuomonių šiuo klausimu, ypač e, didelio dėmesio susilaukė santokų klausimas. Bet e, be jokios abejonės darbuotojų judumo klausimas, darbuotojų teisų klausimas yra labai svarbus. Reikia užkirsti kelią socialiniam dempingui. E, Buvo išsakyta daugelis pasiūlymų ir pateikta daug pakeitimų. Nežinau, ar pranešėjas norėtų apibendrinti šias diskusijas. Ačiū pirmininkė paliko didžiulį įspūdį, e, išsakyti komentarai. Norėčiau dabar tik tai mm, išsakyti e, principinį požiūrį, manau, taikytina visiems komentarams. Šis pranešimas e, yra dėl judumo, o tai yra problema visoje Europoje. Kodėl? Todėl, kad vis dar yra kliūčių judumui. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog skandalas. Manau, kad žalieji, taip, žaliųjų kol, kolega kalbėjo apie rumūnus, jų problemas, pavyzdžiui, Olandijoje ir ne vien, yra problemų ir kitur. Taigi, nereikėtų į pranešimą dėti e, tų procedūrų, tų klausimų, kurie neturėtų patekti šią temą. Mm, kitaip e, šį pranešimą paversime e, socialinės gerovės ar socialinės apsaugos sistemos doktriną, ar spręsime pensijų klausimus ar panašiai. Tikrai to negalima padaryti. Dabar trumpai labai pakomentuosiu jūsų pasisakymus. Aišku, tik tai labai trumpai, gal vėliau plačiau galėsime pakalbėti apie tai. Pone Blinkevičiūtė labai teisingai akcentavo pagrindinę šio pranešimo problemą. Tai yra, kad visos kliūtis turi būti panaikintos. Ji taip pat pakalbėjo ir apie neigiamą poveikį, kurį turi darbuotojų judumas šalims, iš kurių jie išvyksta. Aš visiškai sutinku su tuo. Perkeltos svetur šeimos ir taip toliau. Rytų Europoje pilna šeiminių tragedijų, dramų. Aš manau, kad čia tikrai mes visiškai sutarėm ir galim plačiau dar padirbėti šio klausimu. Nes turinint kalbą apie klausimą, kuris iš dalies susijęs su šio pranešimu, tačiau aš ne visiškai aš sakyčiau, kad komandiruoti darbuotojai yra kitas klausimas, jis nėra šio pranešimo tema. Kitas dalykas yra dar ir tai, kad komisija pateiks komunikatą dėl komandiruotų darbuotojų rugsėjo mėnesį. Uh, Tai tikrai mes dabar negalim, niekaip negalime šio klausimu e, dirbti, kol dar nėra to komunikato. Mm, dar dėl to, ką pasakė ponas Koferati, visiškai sutinku. Gyvenimo sąlygos ir darbo sąlygos tikrai negali būti ignoruojamos, kuomet žmogus dirba kitoje šalyje, kurioje jis pasirinko dirbti, jo darbo sąlygos turi būti padorios. Ir aš čia kalbu mm, ne apie pensijas, aišku, tikrai to sudėtingo klausimo mes negalime išspręsti šiame pranešime, galime galbūt jį paliesti, bet neišspręsti. Noriu padėkoti ir poniai Kornelisen Manau, kad tas požiūris, kad e, viskas turi būti paremta teisėmis ir yra ta pirmoji dilema, su kuria susidūrėme e, šiame pranešime. Manau, kad čia ponia Harkin įnešė daugiau aiškumo, kad iš tikrųjų, jeigu primiktinai laikysimės vien šio požiūrio, mes galime įbristi į teisinį liūną, teisinę problemą. Nes iš tikrųjų e, tų pakeitimų esmė yra gan prieštaringa iš teisinio požio taško. Taip pat ačiū už tai, kad atkreipėte dėmesį į tai, jog Olandija ketina dar labiau apriboti bulgarų ir rumūnų patekimą į Olandijos darbo rinką. Kroatija, taip, iš tikrųjų, pagal tai, kiek dabar galime spręsti, greičiausiai bus dar viena ES valstybė narė, tad būtų tikrai tiesiog nepaprastai keista vėl iš naujo visas tas problemas analizuoti Kroatijai įstojus į ES. Tikrai reikėtų jau tai, tai išspręsti ir pabaigai dėl to, ką ponė Harkin sakė ypač paskutinį jos pastabą prateščiau, kad komisija tikrai turi paskelbti duomenis, tikrą realią statistiką, kuri atspindėtų realybę. Daugiausia, aišku, kalbant apie e, rytų Europos darbo jėgą, kuri dirba vakarų Europoje. Nes e, faktiškai duomenys tai yra. Uh, jie buvo paskelbti, bet galbūt juos reikėtų kažkaip perdėlioti, pertvarkyti, performuluoti ir dar kartą paviešinti, kad lengviau būtų galima suvokti tuos skaičius, nes skaičiai tikrai įspūdingi, pri, visiškai priešingi tam mitui, pagal kurį Anglijoje ar Portugalijoje ar dar kažkur tai kitur um, užsieniečiai, darbuotojai atvykę iš kitų Europos valstybių kenkia tų šalių ekonomikai. Priešingai, situacija yra visiškai kitokia. Jie padeda um, tų šalių ekonomikai. Junktinėje karalystėje panašu, kad skaičiuojama, jog užsieniečiai darbuotojai sukuria apie 1 procentą BVP. Nereikėtų tokių skaičių ignoruoti. Dėkoju poniai Harkin už airišką pavyzdį. Puikus pavyzdys. Airija a, neįvedė kliūčių a, užsieniečiams darbuotojams ir, jeigu taip galėčiau pasakyti, tas eksperimentas tikrai pasiteisino. Ačiū. Muito obrigada. Uh, e assim eh, chegamos ao fim deste. Dėkoju. Taigi, baigime diskusijas. Dar turiu du pranešimus. Kitas posėdis 15. 24-25 gegužės diena. Svarstysime kompromisinius pakeitimus, kurie tikrai bus pateikti. Taip pat tvirtinsime pranešimus 15-16 birželio, o Liepos mėnesį bus tai svarstoma plenarinėje sesijoje. Taigi <clears throat> toks būtų tvarkaraštis. Taigi manau, kad e, baigiame svarstyti klausimus buvusius šios dienos darbo atvarkėje, taigi baigime posėdį. Rytoj tęsime darbą 9 val. ryto. Pradėsime balsavimu. Dėkoju visiems už nuveiktą darbą, dėkoju vertiems. Ačiū.